balandžio 13-14, balandžio 19-20 ir gegužės 2 dienų protokolai. E, jie buvo išdalinti, ar galime juos patvirtinti? Ačiū labai. Taigi, pirminkės pranešimai praleidžiami. Na ir dabar man labai malonu pasveikinti Mario Draghi. Atvykus į mūsų komiteto posėdį, šie vieši svarstymai vyksta pagal 109 Europos parlamento darbo tvarkos taisyklę. Tai yra procedūros dalis pagal 283 ES steigimo sutarties straipsnį, kaip buvo patvirtinta Europos vadovų tarybos. Per pirmasias dvi valandas šiuose klausimuose aptarsime Centrinio banko klausimus, klausimus susijusius su banko pirmininko vaidmeniu, Na, o po to bus 30 minučių skiriama ECRB klausimai. ESRB klausimai. Jeigu turite klausimų susijusių su ESRB, neužduokite jų per pirmasis dvi valandas, kadangi būtent parlamentas norėjo pasirūpinti, kad būtų atskirtos ši, šios dvi temos. Taigi klausimai vyks tokia tvarka. Pasisveikinusi su visais, ką jau atlikau. Žodį suteiksiu ponui Dragiai, jis 10 minučių prisistatys, po to bus klausimai atsakymai, Europos Centrinio banko klausimais, po to atsakymai klausimai dėl ESRB klausimų po to apibendinančios pastabos, kurias išsakys ponas Dragi. Na ir tuo baigsime oficialų į posėdį. Taigi ačiū dar kartą. Marijau, jeigu pasirengęs, prašau. Žodis tau. Ačiū. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, man didelė garbė šiandieną kreiptis į ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto kolegas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkiai Sharon Bowles ir visiems komiteto nariams, kurie suteikė man galimybę pakalbėti apie ES pinigų ir ekonominę politiką ir apie svarbiausius mums tenksenčius iššūkius. Džiaugiuosi, kad e, esu, e, yra svarstoma mano kandidatūra Europos Centrinio banko pirmininko postą. Aš manau, kad uh, Europos ekonomikos, pinigų politika, europolitika yra sėkminga istorija ir mes ją turime išsaugoti visiems ES piliečiams. Įvairius įvykiai, skaitant ir pasaulio, pasaulinę krizę, negali e, įstumti į pavojų šios sėkmingos politikos. Mes turime. Aš dabar jau perėsiu nuo prancūzų prie anglų kalbos. Taigi, kaip sakiau prancūziškai, labai džiaugiuosi galėdamas kreiptis į komiteto narius ir tikiuosi, kad mano gyvenimo prašymą paskaitėte. Norėčiau akcentuoti pirmiausia tris dalykus - savo profesinę patirtį finansiniuose reikaluose ir kaip Centrinio banko valdytojo darbą, taip pat mano ilgalaikį pasiaukojimą ES reikalams. Aš bendroje Europos Centrinio banko sistemos e, valdyboje dirbau nuo 2006 metų kaip e, Italijos Centrinio banko valdytojas ir tikiuosi, kad kaip um, Centrinio banko valdytojas galėjau prisidėti prie gerų rezultatų pasiekimo, nors aišku, iššūkių teko mums nemažai. Daug dalyvavau e, gimstant eurui 91 metais, kai dirbau Italijos išdo departamento generalinėme direktoriumi. Aš vadovau Italijos delegacijai dėrybose dėl Mastrikto sutarties. Vėliau aš buvau įtrauktas į tolesnius žingsnius, kurių pagrindinis re rezultatas buvo euro prieimimas fiskalinio koregavimo darbuose dešimtajame dešimtmetyje taip pat daug atstovavau Europos e, sąjungai tarptautiniuose forumuose nuo 2006 metų stabilumo forumui vadovavau, tai dabar yra stabilumo valdyba. E, Tai yra tarptautinių valdžios institucijų forumas, bandant e, užtikrinti stabilumą. Ir aš anksčiau čia lankiausi ir pristačiau valdybos darbą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog mano kandidatūra yra svarstoma į Centrinio banko valdytojo poziciją. Aš manau, kad Europos pinigų sąjunga, euras yra sėkminga istorija. Norėčiau pasakyti, kad jokie pastarėjai įvykiai, skaitant pasaulinę krizę, negali kvestionuoti šios e, sėkmingos istorijos. Euras įsitvirtino kaip patikima, stipri tartautinė valiuta. Priekyba euro zonoje išaugo, finansinė integracija irgi suaktyvėjo. Kainų stabilumas dabar įsišaknyjas ekonomikos veikėjų elksenoje metinė infliacija euro gyvavimo metu šioje eurozonoje siekia mažiau nei 2 procentus. Kainų stabilumas, e, kurį patvirtino, įtvirtino Centrinio banko valdyba, irgi yra svarbus pasiekimas, tačiau kur kas svarbiau yra sugebėjimas sureaguoti į finansinę krizę, e, naftos kainų e, nestabilumą. Ir aišku, tų padarinių nuolatos jautėme dėl užsitarnauto pasitikėjimo euro sistema sugebėjo sukontroliuoti infliaciją ir krizės metu ir sugebėjo veikti lankščiai ir greitai sureaguojant į susiklošysias aplinkybės reakcija į vairias finansinės politika, politikas, politikos įvykius nebūtų tokia greita ir būtų sudėtinga užtikrinti tinkamą koordinavimą pinigų politikoje. Be to pasitikėjimo ir tą pasitikėjimą reikia išsaugoti ir aš esu pasiryžęs tą padaryti. Aš manau, kad ištakos glūdi nepriklausomume, nepriklausomybėje kuri yra susieta su Europos Centrinio banko darbu, siekiant užtikrinti taip pat kainų stabilumą. Taip pat aš esu tvirtai įsitikinęs, kad kaip nepriklau, šio nepriklausomumo partneris dar vienas svarbus elementas yra skaidrumas ir atskaitomybė. Pirmiausia, atskaitomybė prieš piliečius ir išrinktuosius atstovus Europos parlamente. Aš su malonumu laukiu vaisingų, atvirų, sąžiningų diskusijų su jūsų institucija. Pradėsiu nuo pinigų politikos. Labai svarbu prisiminti, kad pasitikėjimas, kurio užsitarnavome, nebūtinai yra visamžis procesas ir negalime jo laikyti savaime suprantamų dalykų. Svarbiausias iššūkis bankui yra sugebėti iš, išsaugoti pinigų politikos strategiją ir e, priimti atitinkamas priemonės. Tos priemonės buvo labai svarbios, norint sutvarkyti rinkos sąlygas, išsaugoti rizikos priemoką ir taip pat užtikrinti kredito srautus esant sudėtingai kriziai. Mes išvengėme finansinės sistemos žlugimo ir taip įvyko dėl to, kad monetarinė politika buvo susijęta su ekonominė politika ir užtikrinome kainų stabilumą, tokiu būdu parėmėme Europos ekonomiką. Tačiau tokios priemonės pagal savo prigimtį yra laikinos. Įvairios normalizavimo priemonės ir eurozonos bankų sistema taip pat tam tikros operatyvinės priemonės buvo panaikintos ir taip pat, aišku, tam tikrose eurozonos valstybėse finansinio sektoriaus stabilumas sukėlė tam tikrų pro problemų ir daug kas priklausė nuo Centrinio banko likvidumo, kuris sudarė didelę bendrų finansų dalį. Didelis neiškumas dėl makroekonominės finansinės aplinkos reikalauja, kad būtų prognozuojama situacija ir realiai vertinama reikalingos. Nestandartinės priemonės turi būti panaikinamos tuomet, kai jos nėra reikalingos, norint monetarnės politikos per, pervedimą į ekonominę politiką e, panaikinti. Ir likvidumo parama, pa, parama lik, likvidžiais pinigais reikalinga esant tam tikroms susikloščiams situacijoms. Tačiau turime vengti disbalanso ir neiškraipyti likvidumo situacijos. Tuo pat metu novatoriškos politikos turi būti priderintos prie Centrinio banko mandato užtikrinti kainų stabilumą eurozonoje per vidutinės trukmės laikotarpį. Reikalingos prevencinės priemonės tam, kad infliacijos lūkesčiai nepavestų. Nei suverenios skolos krizė, nei perdėm didelis bankų priklausomumas nuo centrinio banko likvidumo negali nukreipti centrinio banko darbo nuo pagrindinių tikslų. Antras dalykas. Monetarnės politikos iššūkiai kyla iš finansinio stabilumo sistemos ir finansinė krizė akcentavo e, tam tikras problemas ir tą glaudų ryšį su pinigų politika ir parodė, kad reikalinga didesnė sąveika tarp makroekonomikos ir makroprudencinės analizės. Taip pat pamatėme, kad neįmanomos kain, objektivus kainų stabilumas ir skolinimas kitoms sritims yra susiję dalykai. Ir aišku, sinergijomis reikia pasinaudoti, tačiau atitinkamos taisyklės atsakomybės turi būti aiškiai atsietos. Pinigų politika turi būti orientuota į kainų stabilumą per, užtikrinimą per vidutinės trukmės laikotarpį. Ir racionalių finansų valdymo, racionaliaus finansų valdymo tikslai yra ypatingai aktualūs ir svarbus kredito disbalansai ir kiti svarbus elementai, aišku, yra aktualūs esant um, gyvybingai strategijai. ECB e politika yra orientuota į tuos iššūkius. Tačiau pinigų politika nebūtinai yra pats tinkamiausias instrumentas e, kovojant su disbalansais. Uh, makroprudencinės priemonės gali būti kur kas tinkamesnės. Europos priežiūros institucija gali smarkiai prisidėti siekiant šio tikslo. Ir aš norėčiau priminti, kad ECB suvaidina labai svarbų vaidmenį ECR, ESRB sistemoje, teikdama logistinį, analitinę, administracinę e, pagalbą ir paramą. Tinkamas sąveikos tinkama sąveika tarp makroprudencinės analizės ir priežiūros institucijos yra labai svarbi. Ir ta sistema Europoje galės išspręsti įvairias problemas susijusias su finansų politika ir naujomis makroprudencinėmis e, priežiūros priemonėmis. Taip pat labai svarbu kad vyktų tarp šių dviejų institucijų dialogas e, politiniais klausimais, kurie susijęs su sisteminė rizika. Galiausiai norėčiau paminėti Europos sąrangos iššūkius. Suverenios skolos krizė yra tikras Europos institucijų solidumo egzaminas ir patikrins politinę valią Europoje daryti visą, kas tik tai reikalinga, siekiant ekonominės ir pinigų integracijos biudžeto ir e, pinigų politikos pasirodė esančios neadekvačios. <clears throat> Buvo nematoma tam tikrų skirtumų tarp valstybių narių, ekonomikos politikos ir problemų nebuvo bendrų taisyklių. Globalioji krizė sustiprino bendrą krizės suvokimą ir atskleidė sąjungos architektūros silpnasias vietas. Nacionalinių valstybių ir Europos institucijų reakcija sumažino užkrato riziką ir užtikrino finansinį stabilumą. Finansinė parama suteikta šalims, kurios atsidūrė sunkiausioje padėtyje, leido jas tą situaciją pakoreguoti ir apsaugoti nuo rinkų nepastovumo. Tačiau ta parama priklauso nuo labai griežtų sąlygų. Čia laužyti taisyklių nevalia. Reakcija į skolos krizę visų pirma turi būti ir kilti iš nacionalinių politikų laikantis numatytų išeimo iš krizės planų. Reikia tinkamo atsakomybės jausmo ir taisyklių laikymosi. Žvelgiant į priekį, manau, kad tie žingsniai, kurių jau imtasi, siekiant sustiprinti Europos architektūros silpnasias vietas, yra teisingi. Biudžeto politikos korekcijos veiksmai turėtų būti dar ambicingesni, jie turėtų būti apsaugoti nuo politinių dėrybų įtakos. Taisyklių išplėtimas, kad galima būtų stebėti makroekonomiką, disbalansą, ne vien tik tai biudžeto problemas, taip pat svarbus žingsnis tinkama kryptimi. Visų pirma, reikia struktūrinių reformų, kurios e, prisidėtų prie ūkio konkurencingumo. Tai turi būti politikos darbo tvarkės vienu pirmųjų punktų. Ne tik tose šalise, kurios labiausiai pajuto krizės įtaką. Taigi, ekonominės ir pinigų sąjungos sėkmės matas yra sugebėjimas skatinti augimą, rinkas ir socialinį gerbuvį. Daug iš tų dalykų nėra tiesioginė ECB pareiga, bet ECB privalo ir toliau teikti objektyvius, nepriklausomus patarimus, besiremenčius tinkamą analizę. Ir aš nekantrai lauksiu pasikeitimo nuomonėmis su jumis šiais klausimais ir ateityje. Dėkuoju, dabar perėsime prie klausimų ir pirmiausia, APP frakcijos vardu paklaus Jean-Paul Gozės. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė pirmininkė, į mūsų komitetą. Pagal numatytą klausimų uždavimo laiką aš už, užduosiu principinį klausimą, gan sudėtingą. Plona Šoiblė, finansų, Vokietijos finansų ministras, reikalauja, kad būtų sugražinta Graikijos skola pagal naują šios valstybės gelbėjimo planą ir reikalauja, kad Graikijos privatus sektorius būtų įtrauktas į šiuos veiksmus. Taip pat dėl Graikijos skolos restruktūrizavimas e, irgi yra aptariamas. Aišku, ap aptariant ir kitas valstybės, kurios susiduria su sunkumais, eurozonos valstybės. Ir laikantis griežtų sąlygų yra įmanomas, įmanoma ta pagalba. Ir, ponė pirmininkė, jeigu šiandien būtumėte banko pirmininku, kokia būtų jūsų pozicija šio klausimu ir kodėl? Thank you, Messi Gauzy. Um... Dėkuoju, e, ponė Gauzės. Aš manau, kad e, kažkuria prasme tai esmingiausias dabarties klausimas. Kaip jūs žinote, ECB išdėsti labai aiškę poziciją šiuo klausimu ir aš pritariu tai pozicijai. Pabandysiu pacituoti. ECB nepasisako nei prieš e, restruktūravimą, nei prieš tam tikrą akcijų vertės sumažinimą. Mes raginame, kad būtų vengiama selektyvių defaultų ar defaultų apskritai. Kol kas oficialiajame sektoriuje vyrauja nuomonė, kad e, tokio nemokumo kaštai būtų didesni negu kad atnešama nauda. Dar daugiau e, defaultas neišspręstų valstybės skolos e, esminių priežasčių. Visų pirma, paklauskime savęs, kas yra defaultas. Jis leistų, jis neišspręstų e, dviejų problemų. Vis tiek liktų deficitas, kurį paskui reikėtų finansuoti, taigi finansavimą reikėtų surasti. Taigi žmonės, kurie e, ragina imtis defaulto, turėtų suvokti, kad prireiks pinigų, dar daugiau pinigų, negu kad anksčiau. Jeigu bus imamasi defaulto panaudojant vadinamą haircut mechanizmą, tai e, pamatysime kapitalo eliminavimą ir visai galimas dalykas, kad jis visiškai bus eliminuotas. Tad reikės rekapitalizuoti e, bankus. Taigi turi labai aišku būti, kad e, jeigu bankai, kurie veikia šalyje, nebus gavę garantijų po defaulto, tai pats defaultas tampa labai sudėtinga procedūra. Taigi viso to sąnaudos bus didesnės negu jų atnešama nauda. Mes žinome, kaip susidoroti su įmonės bankrotu. Visai neseniai susivokėme, kaip valdyti banko bankrotą ar defaultą, nors visų pamokų dar ir neišmokome, bet kol kas tikrai nežinome, kaip valdyti valstybės nemokumą, defaultą. Turime neužmiršti taip pat ir užkrato galimybės. Ar mes tikrai žinome, kad iš tokio defaulto neatsiras užkratas, kuris galėtų sklisti. Yra dar viena dimensija, kai kalbame apie defaultus dabar, lyginant su defaultais prieš 15-20 metų. Dabar egzistuoja didžiulė rinka vadinamiems uh, įsiskolinimų apsikeitimo sandoriams. Taigi, reikia žinoti, o kas apdraudė kitus nuo valstybės defaulto. Čia galima kalbėti apie didžiulės sumas ir vadinasi mes galime sukelti grandininį užkratą. Taigi turime apie tai daug daugiau žinoti, suprasti. Ir dar vienas dalykas, ar turiu dar laiko? Na, jeigu kitam klausime e, šitą temą vėl pasikartos, tai aš galėsiu vėliau apie tai pakalbėti. Ne, sako pirmininkė, tęskite savo pasisakymą dabar. Ir yra dar vienas klausimas ir ta, ta pusė man pati svarbiausia. Mes e, dažnai pernelyg sureikšinime šį restruktūrizavimo ar defaulto klausimą. Jeigu pažvelgsite, kas tai iš tikrųjų yra, tai yra šalies rizikos finansavimas. Iš savo patirties e, žinau, kad a, e, 10-20 pradžioje Italijoje padėtis buvo ko gero dar prastesnė kaip Graikijoje ir kitose šalyse. BVP ir skolos santykis buvo didžiulis, nebuvo dabartinių stabilizavimo ir kitokių mechanizmų. Ir kiekvieną e, mėnesį mums teko leisti didžiulės apimtis obligacijų, maždaug tris kartus daugiau negu kad dabar yra Graikijos skola. 92 metais vyriausybė patariama Italijos banko parengė tam tikrą fiskalinio restruktūrizavimo programą ir kuri pasirodė mums tuomet esanti patikima. Tačiau dar kartą pabrėšiu, nebuvo jokių išorinių mechanizmų. Ir jokiais būdais nebuvo galima kalbėti apie e, ilgalaikį mechanizmą. Buvo aišku, kad galėjome e, e, keitimo kursą e, mažinti, bet tai yra neutrali priemonė, išskirtas atvejis, jeigu įmatė struktūrinių e, E, reformų, nes nuvertinimo e, efektas išnyks, jeigu tokių reformų nebus. Mums teko daug ką pakeisti, tame tarpe ir e, realių, realaus uždarbio dėrybių procesą teko keisti ir laikui bėgant realusis uždarbis sumažėjo. Taigi 95-aisiais Mes dar, e, lygnant su Vokietijos obligacijomis, e, turėjome 700 punktų didesnį, e, didesnį rizikos laipsnį. Taigi mes ėmėmės tam tikrų veiksmų, bet mes turėjome būti tikri, kokie bus, kokios bus sąnaudos ir taip pat tikėti kad e, darome tai, ką iš tikrųjų reikia padaryti. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, aš kalbėsiu graikiškai. Θα συνεχίσω στο ίδιο ερώτημα, αφού σας ευχαριστήσω. Dėkui. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį ir noriu šiek tiek išplėsti pono Gozės užduotą klausimą. Jeigu aš teisingai supratau Jūsų atsakymą, Jūs sakote, kad yra truputį e, vietos veiksmams ir jeigu Jūs būtumėte Europos centrinio banko vadovas, tai testumėte panašią politiką, kaip kad yra dabar įgyvendinama. Uh, Kitaip sakant, jūs nesakote kategoriškai ne, bet kokiam restruktūrizavimui. Bet kur, kalbant apie bet kurią valstybę priklausančią eurozonai, nebent tai būtų savanoriškas restruktūrizavimas. O kategoriškas ne, ar jisai turėtų priklausyti ir nuo valstybės e, patirties, ar tai turėtų būti tokie atvejai, kai galima būtų keisti senas obligacijas naujomis ir koks būtų jūsų vertinimas ar jūsų nuomonė restruktūrizavimas apskritai vyksta savanoriškai ar ne? Ar tai priklauso nuo kreditų reitingavimo agentūrų, ar jų nuomonė būtų svarbi, ar jos turėtų nuspręsti, ar valstybė jau yra bankrutavusi ar ne. Ir dar turiu platesnį politinį klausimą. Mums jis labai svarbus, žvelgiant į Europos centrinio banko veiklą restruktūrizavimo atveju. Ar tai susiklostytų tokia situacija, kaip kad Lehman Brothers uh, griūtis ir ar tai privestų prie mokesčių už banko transakcijas sumažinimo, atsižvelgiant į tai, uh, kokie kaštai tenka mokesčių mokėtojams, ar jūsų nuomonė finansų centrai turėtų prisijimti atsakomybę už finansinę krizę. Ir jeigu taip, tai kaip jie turėtų už tai sumokėti? Dėkui. Thank you. Thank you. Ačiū, ponia Padimata. Gerbiama pirmininkė, aš turiu klausimą. Čia du klausimus man uždavė. Kaip man atsakyti juos? Ar po šešias minutės? Pirmininkė, pradėkite nuo pirmojo ir paskui perkite prie antrojo. Gerai. Aš dar kartą perskaitysiu ECB nuomonę. ECB nėra už uh, E, restruktūrizavimą vykdant haircut. Matome, kad tai turėtų būti grinai sava, ne, neturėtų būti grinai savanoriškas, e, savanoriška veikla, ji turi būti iš dalies privaloma. Taigi turime kalbėti apie valstybės iniciatyvą, kuri mano nuomonė yra savanoriška veikla. Ir taip pat yra dar vienas aspektas, kurį uh, aš ir pats nežinau, kaip vertinti, ar grinai kaip savanoriška, ar iš dalies privaloma. Aš turbūt negaliu pasakyti, kas yra savanoriška, kas nesavanoriška, kadangi nesu teisininkas. Tačiau Lehman Brothers mus išmokė geros pamokos, kad yra daug investuotojų, kurie tik ir laukia savanoriško restruktūrizavimo, tik ir laukia, kad galėtų paduoti į teismą kaip galima daugiau atsakingų asmenų. Iš tiesų yra daug investuotojų, rinkos veikėjų, jos galime taip vadinti, kurie tik tai apsidžiaugtų, jeigu jiems būtų sudaryta galimybė pilnai išnaudoti e, valstybės bankrotą, kuris būtų nevaldomas. Tokią pamoką mūsų išmokė Lyman. Tai buvo daugiausiai atsijėjęs bankrotas visoje istorijoje. Ir manau, kad visi sutarė, kad tikrai nenorime, kad kas nors panašaus pasikartotų. Jūsų antrasis klausimas buvo susijęs su mokesčiais už finansinės transakcijas. Aš manau, kad atsakiau į šį klausimą jau raštu, raštės apklausos metu. Ten buvo kalbama daugiau apie valiutų transakcijas, bet iš esmės čia reikėtų kalbėti apie visas bankinės transakcijas. Pirma, turime nuspręsti, ar tokie mokesčiai padeda mums išspręsti pagrindinius klausimus. O pagrindinis klausimas tai yra moralinė grėsmė, kad tam tikros stambios institucijos uh, išnaudos savo galimybes tokiu būdu sukurdamos tokią riziką, kurios po to nebepajėgs suvaldyti ir kuri po to gali pavirsti krize. Ir dabartinė krizė buvo sąlygota daugelio dalykų, bet jeigu pažvelgsime, kurios institucijos buvo pagrindinės veikėjos, tai ir buvo tos stambesios finansinės institucijos. Ir mokesčiai už finansinės transakcijas nėra skirstomi pagal banko dydį, jo jie yra taikomi visiems bankams. Bet čia yra ir kitų klausimų, nors aš ir sutinku su tuo ir pritariu tam, kokie yra tokių mokesčių tikslai, bet kyla problemų ir mokesčius įgyvendinant. Yra trys rekvizitai, kurie turėtų būti įgyvendinti tam, kad finansinių transakcijų mokesčiai būtų mums priimtini. Visų pirma, jie turėtų būti taikomi visame pasaulyje. Jeigu tai bus ne pasaulinio masto mokesčiai, tai e, bus tokių pasaulio vietų, kur finansinės transakcijas bus galima vykdyti nemokant jokių mokesčių. Kitas dalykas yra tai, kad tokie mokesčiai turėtų būti trumpalaikiai. Bet kaip apibriežti, kas yra trumpalaikis, o kas netrumpalaikis mokestis? Be to, kaip įvertinti transakcijų trukmę, ar jos trumpalaikės ar ilgalaikės. Bankas skolina bankui, ar tai yra trumpalaikis skolinimas. Ar skolinimas rinkoje yra trumpalaikis skolinimas. Tai yra finansinės transakcijos, jos mokėjimo sistemos dalis. Be to, tokie mokesčiai už finansinės transakcijas yra skirti užkirsti kelią spekuliatyviai elgsenai. Bet čia taip pat vėl kyla klausimas, norint apibriežti, kas yra tokia elgsena. Dauguma verslo veiklos, panašios į draudimo e, veiklą, yra visiškai teisėta bet atsižvelgiant į tai, kokį pelną jie uždirba, ar ji turėtų būti laikoma spekuliatyvinė veikla ar ne. Taigi, dar kartą kartoju, šitie mokesčiai už finansinės transakcijas turėtų būti taikomi visame pasaulyje. Tai, mano galva, yra svarbiausia. Reikėtų stengtis išvengti mokesčių vengimo. Vienas iš tikslų šio mokesčių yra sumažinti likvidumą, bet tai gali padidinti rinkos sviravimus o nuo to iš to pasipelnytų tik tai nesažiningi rinkos veikėjai. Bet dar kartą norėčiau pakartoti tai, kad svarbiausia yra, kad e, finansinių transakcijų apmokestinimas turėtų būti viso pasaulio mastu. Kolegos, turime griežčiau laikytis kalbėjimui skirto laiko, tik po vieną klausimą, nes e, priešingų atveju ne visi galės užduoti klausimą, jeigu bus užduodama po du klausimus Silvi Guler, Alde frakcijos vardu. Labadiena, ponia valdytojau. Sveiki atvykę į parlamentą, sveikinu Jūs Alde frakcijos vardu. Mes išgyvename gan sudėtingą laikotarpį ir pats aktualiausias šiandienos klausimas jau buvo užduotas pono Gozes ir pono ponios Podimata. Aš norėčiau užduoti klausimą apie kitus dalykus. Aš esu įsitikinusi, kad esate absoliučiai kompetitingas asmuo ir tikrai jūsų darbai nacionalinių lygmenių buvo labai europietiški. Tačiau Vokietijos spaudoje jūs esate apibūdinamas kaip e, šiek tiek vokiečių pusiai atstovaujantis asmuo. Na ir Kaip jūs ketinate vykdyti ryšių politiką, ryšių su visuomenė politiką? Nes jaučiama tam tikra kokofonija ir jūs būsite labai aktuolus asmuo, svarbus atspirties taškas daugeliu Europos piliečiui. piliečių. Jie lauks ir žiūrės, ką darysite jūs. Ir aš žinau, kad ponas Trišė iš tiesų daug ką darė dėl Europos centrinio banko ryšių politikos tam, kad uh, E, bankas būtų geriau suprantamas e, piliečių. Ačiū. Well, thank you. Thank you <laughs> much, Dėkoju, ponė Gular, už užduotą klausimą. Sudėtinga pasakyti, kas aš esu, esu šiaip jau italas. Ir daugelis Vokietijos laikraščių, dar bent prieš tris mėnesius, mane vadino uh, e, spageti patiekalų ar panašiai. Ar, ar pica, ne, neprisimenu kažkokio tai, ne, kažkokio tai būdingų patiekalų. Bet e, pastarosius mėnesius, kai viešai kalbu, ir tai nutinka netaip jau ir dažnai, aš nuolatos teigiu, teigiu tuos pačius dalykus kaip ir visą savo gyvenimą. Aš vertinu kainų stabilumą ir sakau tiems, kurie to neturėjo, pavyzdžiui, 80-ame dešimtmetyje Italijoje, kai infliacijos e, dydžiai buvo kosminiai ir dėl to kainų stabilumą tai vertinu. Ir kai kalbėjau apie kainų stabilumo pertvarkymą, 10-ame dešimtmetyje Italijoje būtent vyravo tos mano apibūdintos sąlygos, taigi aš tikrai nesu šiaurietis absoliučiai nejautrus kitų situacijai, bet čia yra platesnis klausimas susijęs su banko įgaliojimais banko įgaliojimuose teigiama, kad kainų stabilumas, vidutinės trukmės kainų stabilumas turi būti užtikrinamas visoje teritorijoje. Tai reiškia, kad nacionalinis ekonominės sąlygos, nacionaliniai prioritetai čia neturi būti svarbiausi. Ir aš aiškiai teigiau, kaip ir teigiau anksčiau, esu atskaitingas visiems Europos piliečiams ir jums, o ne vienos valstybės piliečiams. Tačiau suprantu, kad e, Žano Klodo vietoje dirbti bus sunku, jis buvo puikus e, pareigūnas. Ačiū. ACR frakcijos vardu Kei Swinburne. Prašau, Kei. Ačiū. Sveiki atvykę, ponia Dragi. Eurozonos pirmininkas ponas Junkeris ekon komiteto posėdėje praeitą savaitę Strasbūrė pripažino, kad jis norėtų, jog ECB valiutų valdybos vaidmenį atliktų, atsižvelgiant į tai, kad euro augimas silpina neurozonos valstybių padėtį. Ar jūs norėtumėte tokios valiutų valdymo, tokio vaidmens? Ir aišku, jeigu būtų siūloma keisti sutartis, e, tuomet e, ar jūs tam pritartumėte, o jeigu nepritartumėte, tai kodėl ne? Ačiū. Pone Swinburne, klausimas nėra lengvas. Žinoma, kaip jau nekartą sakiau, pirmiausia, Europos centrinio banko esminis darbas yra užtikrinti vidutinės trukmės kainų stabilumą. Ir tai turėtų būti pagrindinė darbo gairė. Kelrodis. Kitaip tariant, nusižengtumėme įgaliojimams ir, kažin, ar tai būtų naudinga pinigų politiką sėti su valiutų kursų stabilumu. To nedaro amerikiečiai, eurozono šalis irgi to nedaro. Ir mes to nedarome ir niekuomet taip nesielgėme. Dėl to, kad tai reikštų, jog reikia paukoti kainų stabilumo tikslą. Būtent e, taip aš manau dabar ir visi pasisakome prieš e, valiutų keitimo kursų nestabilumą ir užsienio valiutų rinkos įtaką, bet norint su tuo kovoti, turime pasirūpinti, kad pasauliniu mastu tas pasaulinis disbalansas nesukurtų didelių einamųjų einamosios sąskaitos deficitų ar perviršių. Tai turėtų būti subalansuota sistema, kuri galėtų atsispirti užsienio valiutų sviravimams. Dėkoju. Um, behalf... Dėkoju žaliųjų vardu. Dabar. Uh, Pascal Canfan. Ačiū. Galite užsidėti ausinės. Sveiki atvykę, ponia valdytojau. Aš e, paminėsiu vieną elementą - Goldman Sachs, kas dar nebuvo minėta šiandieną. Jūs buvote Italijos išdininku ir trejus metus dirbote Goldman Sachs ir ten ėjote vicepirmininko pareigas, atsakingo už Europą. Bent jau e, vidinėme tinklapyje Golden Sachs taip yra teigiama. Na ir tarp Graikijos ir Goldman Sachs 2000-aisiais e, buvo pasirašytas susitarimas. Ar aš manau, kad ES piliečiai atsižvelgdami jūsų galimas pareigas, turi visapusiškai pasitikėti būsimo banko pirmininku. Ir norėčiau jūsų šiokio tokio pasiaiškinimo. Jūs e, anksčiau teigėte, kad su tuo ne, neturite nieko bendro, tačiau problema yra ta, kad tarp Graikijos ir Golden Sachs buvo pasirašytas susitarimas 2000 metais, kuris turėjo padarinių iki 2002 metų. Ir jūsų funkcija, Goldman, Goldman Sachs, kaip vicepirmininko funkcija, uh, irgi buvo labai aktuali ir svarbi. Ir tai, ką jūs ten darėte, kelia tam tikrų neiškumų. 2003 metais jūs buvote valdybos direktu, valdymo direktorius, vykdantis direktorius. Vėlgi tam tikrų buvo. Tam tikras susitarimas buvo tarp Graikijos ir Goldman Sachs. Ir aišku, gal tai nebuvo jūsų iniciatyva, bet jūs tame tikrai turėjote dalyvauti. Ir jūs teigiate, kad absoliučiai neturite nieko bendro su ta afera ir man netrodo tai teisinga ir sąžininga. Well, I mean, not... Jeigu jūs jau žinote, kad kažkas netiesa, tai kam tada užduodate klausimą? Tačiau pabandysiu atsakyti, manau, kad klausimas e, svarbus, už jį esu dėkingas e, Ir aš tikiuosi, kad jeigu jūs jau esate įstikinęs, tai mano atsakymas tik sustiprins tą įsitikinimą. Iš tikrųjų e, labai svarbu ne tik tai sąžiningai elgtis, bet ir būti suprantamam kaip sąžiningam veikėjui. Keletas dalykų. E, mano darbas Goldman Sachs kompanijoje. Sandoriai tarp Golden, eh, Goldman Sachs ir Graikijos vyriausybės eh, buvo atlikti iki man pradedant dirbti Goldman Sachs kompanijoje, tai daug kartų kartojau. Antra, nieko bendro su tais sandoriais neturėjau, nei anksčiau, nei po to. Na ir trečia, jūsų žinios, jūsų informacija nėra visiškai teisinga. Aš nevadovavau a, e, darbai susijusiam su kažkokių produktų pardavimų vyriausybėms. Ir pradėjęs dirbti, aš vadovams labai aiškiai pasakiau, kad kadangi anksčiau dirbau viešajame sektoriuje, tai neturiu jokio noro, dirbdamas kompanijoje, turėti reikalus su viešuoju sektoriumi. Vėliau a, manęs paklausė, ar aš negalėčiau patarti vidaus vadovybei dėl viešojo sektoriaus. Ir aš truputėlį tai dariau, bet dėl tų sandorių tai nei prieš, nei po nieko bendro su jais neturėjau. Bet aš manau, kad yra čia dar vienas e, matmuo. Nes labai dažnai žmonės sako, e, dirbote draugės su e, investiciniais bankais ir šia prasme esate suartėjęs su bankais, esate per daug artimas. Ar e, neiškils interesų konfliktų, sprendžiant bankų problemas? Na, aš manau, kad mano metai darbo Italijoje, bankų priežiūros rytyje aiškiai parodo, kad taip nėra. Taip pat Italijos banko priežiūros e, dėka ir tų pokyčių, e, kuriuos mes įnešėme į sistemą dėka, ne vienas iš Italijos bankų nesusidūrė per krizę su jokiomis problemomis. Ar aš pernelik švelniai elgiausi su italų bankininkais? Jūs galite paklausti jų, pabandykite. Taip, galite sakyti, aš pirmininkavau finansų stabilumo valdybai. Ar valdyba nepernelik švelniai elgėsi? Na, aš čia pasakysiu, ką valdyba yra išsakiusi apie krizę ir beje esu parašęs. Uh, studiją apie tai, kurioje jūs rastė daugybę įspėjimų, kad krizė artinasi. Profesoriai Gerati ir Mertin štai ką sakė. Šioje studijoje analizuojama konkreti situacija susijusi su nelaukiamų rizikų susikaupimu eina kalba apie vyriausybių bankams suteikimą pernelik didelį riziką, kuri gali privesti prie nenumatomų rizikų viešojo sektoriaus balanse. Ir tame dokumente ta tema toliau vystoma. Tai yra pirmasis pokalbis ar aptarimas to, kas vėliau tapo sistemiškai tapo vadinama sistemiškai svarbiomis finansų institucijomis. Taigi, jeigu klausėte, ar mano darbas Goldman Sachs turėjo kokios nors įtakos, atsakymas ne. Na, bet e, galiausiai svarbu yra tai, ką mes praktiškai e, finansinio stabilumo valdyboje nuveikėme. Neužmirškite, kad 8 metų balandžio mėnesį vienintelė reakcija į krizę. Buvo 77 rekomendacijos, kurias pare, parengė būtent finansinio stabilumo valdyba. E, Dirbome toliau, e, Bazelis 3 sistemą kūrėme, kitus dalykus. E, tiek norėjau pasakyti, nežinau, ar įtikinau jūs. Dėkoju dabar GUE frakcijos vardu jo, Jorgen Krut. Jurgen Klut. Ačiū, ponė Dragi. Sveikinu ir aš jūs atvykus į, į Europos parlamentą, bet e, norėčiau pratesti tai, apie ką jūs kalbėjote, nes e, išgirdome tik dalį atsakymo. E, Vokietijos e, laikraščiuose niekas nekvestionavo jų sugebėjimų ir kompetencijos. Nėra jokio bejonių, kad jūs labai aukštai kvalifikuotas kandidatas į ACB valdytojo postą. Tačiau mm, e, Goldman Sachs e, problema, politiškai kalbant, vis tik yra tam tikras trūkumėlis. Vis tiek faktas tas, kad jums teko veikti tokiame kontekste, kurį galima kvestionuoti, švelniai tariant. Žinote, kad Graikijoje padėtis labai įtempta, žinote, kad panašiai yra Ispanijoje. Ir kitur žmonės sunerime ir jeigu iš tikrųjų imsitės e, šio darbo, šiomis aplinkybėmis jūsų patikimumas, jūsų integralumas e, neturėtų būti kvestionuojamas, bet aš manau, kad jūsų praeitis Goldman Sachs vis tik tokį patikimumą susilpnina. Aš ir noriu paklausti, kaip pasieksite patikimumo atsižvelgiant į tai, kokioj padėtyje dabar yra atsidūrusios tos šalys. Dėkuoju. Aš manau, kad mano ankstesnis atsakymas ir yra tas atsakymas, kurį reikėtų pateikti atsakant jums. Aš sakiau, kad elgiausi sąžiningai, patikimai ir e, tikrai e, objektyvių žmonių esu įvertintas kaip sąžiningai besielgęs darbuotojas Goldman Saks. Tai, kad aš esu dirbęs privačiam sektoriuje ir konkrečiai tame banke, jokiais būdais nepaveikė mano darbo prižiūrint e, nacionalinius bankus. Aš už tą priežiūrą buvau atsakingas. Kai kas sako, kad aš gana švelniai tą priežiūrą vykdžiau, iš tikrųjų buvo atvirkščiai. Aš gana griežčia, griežtai tai atlikau. Ir Italijos banko nuomonė, būtent taip ir reikia elgtis nepriklausomai nuo vyriausybės, nuo valdžios ir atsakingai, vykdant atidžią stebėseną. Viešuose pareiškimuose aš manau pakankamai pateikiau įspėjimų dėl artėjančios rizikos, kuri kaupėsi ir tai sakiau ir finansų stabilumo fondo ir finansų stabilumo valdybos pirmininku būdamas. Aš pasinaudojau savo kompetencijomis ir atsakomybę, stengdamasi sukurti atsparesnę finansų sistemą ateičiai. Tad tiesą sakant, tikrai nelabai žinau, ką dar galėčiau pasakyti, atsakydamas į tokį klausimą kaip jūsų. Aš manau, kad tai jau savaime yra atsakymas. Dėkoju. EFD vardu Mario Borgėsijau. E, Dėkoju, pirmininkė. Valdytojau. Paskutiniai du klausimai mums pateikė platesnių e, nuomonių. Buvo paminėta Goldman Sachs. Ir manau, kad yra pagristi tokie nugastavimai. Krizių komitete, čia Europos parlamente, pas mus lankė, ponas Angelidis, besilankydamas priminė mums apie pavojus, kurie egzistavo ir įspėjo mus, kad gali susiklostyti nauja krize, kuri palies daugelį valstybių. Ir mūsų nuomonė yra labai svarbu sulaukti paaiškinimų dėl to, kas mums yra neaišku. Mes žinome, kad Golden Sachs pasaulyje yra, yra tam tikrų šešėlinių veiklų, Ir tai aiškiai kenkia ir jūsų patikimumui. Ir kai kalbame apie aišku atskirimą tarp investicinių bankų ir mažmeninių bankų, manau, kad ir vidutinis verslas, vidutinio verslo įmonės E, ypač yra tuo suinteresuotos, kad būtų išvengta spekuliavimo tarp stambiųjų bankų. Ponas Dedietro, vienas iš politikų, kalbėjo apie tai, kokį, kaip reikia valdyti stambiausius rinkos veikėjus. Ir aš norėčiau paklausti, ar galėtų uh, Europos centrinis bankas tuo ir užsiimti ir taip garantuoti pinigų e, stabilumą. Na, jūs minėjote keletą institucijų ir mes galime atvirai apie jas kalbėtis tos institucijos pateikia informaciją apie save internete, jos yra puikiai organizuojamos, jų veikla puikiai organizuojama. Daug italų, daktaras Bernadette, Termontis, analizavo jų veiklą ir aš nemanau, kad jų veikla gali būti laikoma šešėlinė. Investiciniai bankai ir investuotojai taip pat laisvai veikia akcijų biržose ir ta veikla tikrai yra daug uh, skaidresnė negu kai kurių kitų asmenų. O kalbant apie investicinių bankų atskirimą, jų vykdomos prekybinės veiklos ir kitos bankinės veiklos, aš e, manau, kad tai yra viena iš daugelio galimybių, kurias yra pateikusi Europos, pateikęs Europos centrinis bankas Europos finansinėms institucijoms ir Europoje. Ja jaučiama, kad komisijos nuomonė, tai buvo Europos komisijos nuomonė, tai buvo tinkimiausias pasirinkimas. Taip pasielgė ir amerikiečiai ir viskas tiesiog priklauso nuo bankų, nuo to, kur jie vykdo savo veiklą. O kalbant apie pinigų suverenumą, Tai buvo nuo Mastrito sutarties jau viena iš Europos centrinės bankų užduočių. Ir tą užduotį mes ketiname išlaikyti ir ją vykti toliau. Dėkui, toliau galime grįžti prie EPP. Werner Langen. Pone Dragi, jūs turite labai daug patirties tarptautinėje arenoje ir Vokietijoje esate laikomas tinkamiausių asmenių užimti šią poziciją. Aš noriu užduoti klausimą apie vieną iš jūsų išsakytų teiginių apie kovą su neligybė eurozonoje. Jūs sakėte, kad Graikija nėra tokioje blogoje padėtyje, kaip kad buvo atsidūrusi Italija 10-mečio pradžioje. Ir Italija buvo, yra daug didesnė šalis be viso kito. Bet konkurencinė situacija ir konkurenciniais uh, konkurenciniai gebėjimai labai išaugo, e, kalbant apie Italiją. Ir ką Jūs rekomenduotumėte, atsižvelgdamas į dabartinę finansinę politiką, ką galėtumėte pasiūlyti valstybėms narėms, kaip iš, padidinti savo konkurencingumą? Ačiū, ponė Langenai. Labai svarbus klausimas, kadangi jis yra susijęs su pinigų politiką toje zonoje, kuri nėra iš esmės vieninga, ji yra nevienodo išsivyščiusi. Norėčiau Jums dar kartą priminti, kad Europos centrinio banko tikslas yra užtikrinti vidutinės trukmės kainų stabilumą visoje Europos Sąjungoje. Klausimas būtų, ar tai pakenktų E, silpnesniems valstybėms, jeigu išauktų palūkanų normos siekiant kainų stabilumo? Atsakymas yra, pažvelkime į tai, kokie yra kreditų kaštai, nes tai yra svarbiausia siekiant užtikrinti aktyvų investavimą ir ekonominį augimą. Palūkanų normos E, yra labai svarbios, nes be abejo, kai bankai skolina, jie vertin, e, vertina ir galimas investicijas. Taigi galima teikti, kad skolos kaštai yra 14-15 procentų, tai yra labai daug, atsižvelgiant į Europos centrinio banko numatomas trumpalaikės palūkanų normas. Ką noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad kainų stabilumo užtikrinimas sumažintų pagrindinės rizikas visur. Tiek stipriosiose valstybėse, tiek silpnesnėse. Bet svarbiausia, siekiant sumažinti kreditų kaštus, yra sumažinti, ją sumažinti, tai yra įgyvendinti uh, fiskalinio restruktūrizavimo planus, kurie padėtų sumažinti valstybės skolas. Taigi kainų stabilumas visoje ES sum, padėtų sumažinti rizikos lygį. Antra, sumažėtų fiskalinis deficitas. Sumažės rizikai, sumažėtų rizikos priemoka. ir nėra daug galimybių, kaip kovoti su sumažėjusiu konkurencingumu. Būtina įgyveninti struktūrinės reformas, kurios jį padidintų. Dėkui, ponia Langenai. Okay, for... Kągi, socialistų vardu Leonardo Dominici, prašau. Labadiena, valdytojau, sveiki atvykę. Uh, Iš dalies atsakėte į ponios Winben ir pono Langeno klausimus dėl e, palūkanų normų ir konkurencingumo. Norėčiau užduoti kitą klausimą. Praeitą savaitę po spaudos konferencijos, pirmininko trišiai spaudos konferencijos, vienintelė akcentuota siūlyta galimybė rinkoms didinti palūkanas Liepos mėnesį ir tai sukėlė tam tikros reakcijos. Mano klausimas štai koks dabartinė situacija ir priemonės, kurios siūlomos. Ar taip yra dėl to, kad kyla pavojus, jog išauks infliacija šiaurės valstybėse ir tai turės didelės įtakos, be jokios abejonės, toms valstybėms, kurios yra Europos pietuose? Akivaizdu, kad negalima uh, taip didinti palūkanų normų, tačiau skolos mažinimas, kažin ar leis pakankamai sustiprinti konkurencingumą ir ekonomiką ir taip pat reikalinga Europos mastu numatyti platesnę valdyseną, kovojant su, su rizika ir tam reik, reikalinga stipresnė Europos Sąjunga. Jūs esate asmuo, kuris gerbėte institucijas, jaučiate jų pulsą ir Europos mastu, ir nacionaliniu mastu. Tačiau savo raštu pateiktuose atsakymuose jūs irgi teigiate, kad esate pasiaukojęs europietis. Ar tuo metu, kai reikalinga imtis neįlinių priemonių ir tai peržengia vienos institucijos vaidmenius, vaidmenį, ar tai nevers Europos centrinio banko iš naujo pradėti Europinės valdysenos projektą, siekiant užtikrinti augimą, plėtrą, jau nepaisant tų institucinių apribojimų. Ačiū. Kaip sakiau pradžioje, didelę gyvenimo dalį praleidau tam, kad sukurčiau Europos ekonominę ir pinigų sąjungą. Na ir tos problemos, su kuriomis dabar susidurėme, visiems, man atrodo, akivaizdu, iš kur tos problemos kyla. Jūs, jos kyla dėl to, kad procesas nebuvo niekuomet gautinai užbaigtas. Turime bendrą valiutą jau keletą metų, tačiau to nepakanka. Ir dabar suprantame, manėme, kad to pakaks, bet dabar matome, kad to nepakanka, tos bendros valiutos nepakanka. Taip pat uh, reikalingos kitos politikos kryptys. Šis procesas yra kelių etapų. Šiuo metu esame per vidurį. Ir kitas žingsnis, mano manimu, būtų vėlesnis etapas, bandant įtvirtinti tai, ko jau esame pasiekę. Kitaip tariant, dabar turime taisyklių sistemą, stabilumo augimo paktą, tam, kad būtų numatyta biudžetų disciplina. Prieš keletą metų tai buvo, ta disciplina susilpnėjo ir tai buvo labai didelė klaida. Dabar reikia grįžti prie tų disciplinos drausmės taisyklių. Ir čia aš turiu omenyje ir prevencinės e, priemonės, ir nuobaudą, sankcijas, kurios susijusios e, su reputacija, jos yra ir politinio, ir finansinio pobūdžio, kalbant apie biudžeto discipliną. Na, o dėl pačios procedūros, procedūros e, Europos Centrinis bankas ir trišė, e, pozicija yra aiški. Tie veiksmai turi būti automatiški, e, kad nepasikartotų bloga stabilumo augimo pakto patirtis. Europa daug ką nuveikė toje srityje ir susilaukė daug paramos iš, buvo sulaukta daug paramos iš Europos parlamento. Centrinis bankas tos paramos pastaraisiais mėnesiais daug susilaukė iš parlamento. Tačiau pagrindinis proceso elementas yra sustiprinti, įgilinti, įtvirtinti priežiūrą. Įgilinti ją tam, kad ji būtų detalesnė, aiškesnė, nuoseklesnė ir tą priežiūrą išplėsti ir pritaikyti kitose srityse. Aš tą nekartą jau teigiau tose srityse, kurios nėra vien tik susijusios su biudžeto disciplina. Dabar suprantame, kad daugelio valstybių problema kyla dėl, daugelio valstybių problema kyla dėl konkurencingumo. Konkurencingumas yra susijęs, jis auga, kai vykdomos struktūrinės reformos, tačiau bent jau pastaruoju metu Van Rompojus darbo grupėje kol kas nėra paremtos, parengtos bendros pamatinės taisyklės, kurios būtų saistančios. Ir dabar geriau, kad tos taisyklės būtų saist, saistančios tam, kad būtų atkurta biudžeto disciplina ir ta disciplina būtų tvirtinta kitose srityse. Aš man, aš suprantu, kad tai yra palaipsnis procesas, bet jis yra realistiškas. Norint kurti naujas institucijas, naujas savokas, naują mąstyseną, turime suvokti, kokia yra bendra mūsų darbo kryptis. Ir taip pat turime suvokti, kokius žingsnius realistiškai galime žengti, e, eidami tą kryptimį. Dėkoju. Alde frakcijos vardu Wolf Klintz. Signor Draghi, Sie haben äh, in Ihrer Beantwortung der Frage 5 Pone Draghi, atsakydamas į penktąjį klausimą, Jūs e, aiškiai sakote, kad e, ketinate ginti valiutų stabilumą, ECB nepriklausomybę ir taip pat prisidėti prie tinkamos finansinės aplinkos kūrimo. Mes žinome, kad Centrinio banko nepriklausomybė de facto finansinėje krizėje uh, buvo prapuolusi, jos buvo atsisakyta ne dėl kokių nors priešiškų veiksnių, bet dėl to, kad reikėjo ginti finansų sektorių, o tai nebūtų buvę galima padaryti, jeigu nebūtų buvę atsižvelgta į politinį aspektą. Ir dabar Man atrodo, kad tas, e, man, e, ar, ar, tas e, sveikas pragmatizmas, apie kurį jūs čia ir kalbate savo atsakymę, iš tikrųjų tebėra svarbus dabartinėje finansų atmosferoje. Dėkuoju, pane Klimcai. Visiškai ne. Visiškai ne. Pragmatizmas turi būti taikomas visai pasitraukimo strategijos savokai. Beje, aš nesutikčiau su jumis, kai jūs sakote, kad ECB buvo praradęs nepriklausomumą. ECB ėmėsi visos virtinės priemonių, e, obligacijų rinkos e, programos, pavyzdžiui, ėmėsi Kaip tai besivadintų ta priemonė, ėmėsi priemonė dėl bankų, kurie priklauso nuo ECB likvidumo paramos. Taigi visas tos priemonės buvo panaudotos remiantis vieną pagrindinę savoką ar principų. Jeigu jų nebūtų buvę imtasi, tai kai kurie iš pinigų politikos e, įgyvenimo kanalų būtų išdžiūvę. Ir e, taigi visą laiką jų buvo imamasi, prisimenant, kad tai yra pinigų politikos priemonės. Tai svarbu. Ir kai mes įvertinsime, kad tos rizikos ten daugiau nebebus, e, reikės tų priemonių atsisakyti. Kitas dalykas, kurio nereiktų, nereiktų užmiršti, yra štai kas, kad kai kalbame apie obligacijų rinkos programą, tai ir beje, dar vienas dalykas, kurį apie tas priemonės e, turime prisiminti, yra tai, kad visos jos bus manytos kaip laikinos. Taigi, nei viena jų neišliks visam laikui. Taigi, kitas dalykas, visą laiką reikia kvestionuoti mūsų bendrą tikslą užtikrinti vidutinės trukmės kainų stabilumą. ECB sugebėjo užtikrinti kainų stabilumą apibrėžta kaip dviejų ar šiek tiek mažiau procentų infliacijos lygį per krizę. Ir tai yra svarbu turėti galvoj nes 2008-2009 e, ir 2010 e, metų dalį mes paskirime tam, kad sukurtume sistemą, e, kuri galėtų fiksuoti infliacijos lūkesčius ten, kur jie ir buvo fiksuoti. Ir taip pat užtikrinti priemonių lankstumą, kurios būtų proporcingos krizės apimčiai. Žinoma, niekad nereikia užbėgti už akių kainų stabilumo tikslui ir šią prasme ECB išlaikė savo nepriklausomybę. Bet su jumis sutinku, turime būti atidūs ir turime prisiminti, o dėl ko tų priemonių iš vis buvo imtasi. Dar tiesiau pasakysiu, nei viena valstybės skolos krizė, nei vienas bankas prašytojas niekada nebūtų galėjęs nustumti ECB nuo pagrindinio jo tikslo - kainų stabilumo. Dabar e, paklausa Ivo Stratė. Dėkuoju, pirmininkė, ponė Pirmininkė, visų pirma, noriu palinkėti Jums kuo e, geriausias kloties, neramiais laikais. E, norėčiau paklausti, kaip Jūs vertinate tai, kad ECB pateko į padėtį, kur, kaip nepriklausomas centrinis bankas, jis draugė sprendžia ir netgi draugė rengia fiskalinės priemonės suverenioje valstybėje, Graikijoje. Ir skatina, pavyzdžiui, Graikijos turto privatizavimo programą. Ar nemanote, kad tai yra pavojinga ateičiai ir ar nekyla rizika ECB nepriklausomybei ir patikimumui, kai ECB tampa politinio sprendimo dalimi, sprendžiant Graikijos skolos krizę. E, tikrai sutikčiau su jumis, ponas Traks, Kai jūs sakote, kad e, jeigu ECB e, taptų e, dalimi politinio sprendimo, tai automatiškai prarastų savo nepriklausomumą. ECB dalyvauja įvairiuose suverenios skolos epizoduose, ta prasme, kad prisideda prie potencialios rizikos įvertinimo, prie fiskalinio restruktūrizavimo įvertinimo prie planų įgyvenimo stebėsenos ir prie skolos tvarumo įvertinimo. Taigi, tai, ką mes darome, nelabai skiriasi nuo panašių kitų situacijų, bet jeigu tai reikštų politinį įsitraukimą, jūs būtumėte visiškai teisus. Ir mes turime labai atsargiai žiūrėti, ar mes neviršėjame savo įgaliojimų ar nežengėme į tą sritį, kurios e, sutartys mums nenumato. Filip Lambers, žaliųjų vardu. Dėkoju, e, ponas Dragi, jūs ko gero didžiausias katalikas ortodoksas, kurį man teko sutikti Tačiau e, žinome, kad jūs esate pareiškęs, kad ECB ir toliau liks nepriklausomas ir e, tikrai tikiu, kad jūs e, tą nepriklausomybę saugosite. Mes kaip įstatymų leidėjai, atsakingi žmonėms, taip pat ketiname tą daryti, tuo tarpu jūs nesate jų rinktas. Bet kai ECB sako, kaip kad jūs šiandien sakėte. Mes turime ginti privačius skolintojus, kreditorius. Ir e, mes e, turime užtikrinti, kad e, Graikijos skolos rizika turėtų būti perduota į viešojo sektoriaus rankas. Tai yra politinis pasirinkimas. E, jeigu prisiminsime, ką sako ponas Trišė, kuris e, pasisako prieš mokesčių kėlimą ir prieš viešojo sektoriaus išlaidavimą, tai turime prisiminti, kad čia ECB daro tam tikrą pasirinkimą. E, tuo tarpu mes viso visoji virtinė politinių sferų matome ECB vis labiau užsiimant politinėmis rekomendacijomis. Ar nereikėtų jums grįžti prie savo įgaliojimo, apsaugoti saugoti mus nuo infliacijos? Kaip jūs į tai žiūrite? Ar jūs neužtikrinsite, kad ECB vis tik liktų savo teritorijoje, kur ir dera jam būti? Ačiū, pana Lambertai. Aš atsakysiu jūsų tris punktus. Visų pirma, mes esame skaitingi Europos piliečiams. Ir jums. Todėl aš ir esu čia, todėl jūs ir galite man užduoti savo klausimus. Antra, aš niekada nesakiau, kad aš noriu ginti privačius skolintojus. Tikrai niekada taip nesakiau, jūs pats taip manote. Aš truputį kitaip sakiau anksčiau. Aš sakiau, kad yra trys būdai padėti Graikijai. Vienas yra haircut būdas, kitas yra savanoriškas restruktūrizavimas ir trečiasis būdas yra apsikeitimas skolomis. Ir jeigu bus įmamasi nesavanoriško restruktūrizavimo, bus tam tikros pasiekmes ir manau, kad jūs jas puikiausiai žinote ir ne mano galiuose tų pasiekmių išvengti, bet mano pareiga yra jūs apie tas pasiekmes informuoti. Trečia, dėl išlaidų ir mokesčių. Kodėl Europos centriniam bankui įdomu augimas? Kodėl ECB nori e, skatinti ekonominį augimą ir kelti konkurencingumą? Todėl, kad e, augant valstybės e, konkurencingumui didėja finansinė drausmė toje valstybėje. O be finansinės drausmės niekada nepavyks išmokėti visų skolų. Tam, kad būtų pasiektas ekonominis augimas, vienų dalykų reikia imtis, kitų dalykų reikia vengti. Tokia ir yra mūsų logika. Tokia yra Europos centrinio banko pozicijos logika. Jūs teisus sakydamas, kad daugeliu žmonių Europos centrinio banko veiklos rytis atrodo nepažįstama. Na, jūs iš tiesų esate tikras katalikas. Filipai, mes tavęs neišgirdome. Eikime toliau. EPP vardu Alfredo Palonė. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Gerbiamas valytojau, Jūs anksčiau kalbėjote apie ryšį ir lyginote krizę buvusią Italijoje ir dabartinę situaciją Graikijoje. Man buvo labai įdomus jūsų patiktas atsakymas, bet iš esmės ta situacija labai kitokia, lyginant anksčiau buvusią padėtį ir dabartinę padėtį. Dabar gyvename globalizuotame pasaulyje, kur rinkos tarpusavyje yra labai glaudžiai susijusios. Taip pat susiję ir valstybių ūkiai. Ir mes dabar bandome išsikapstyti iš didžiausios krizės, kokią kada nors esame patyrę. Kai susiklosto krizė, atsiranda apribojimai finansinėms e, transakcijoms, sviruoja kainos, atsiranda spekuliavimas, taisyklių nepaisimas, atsiranda skolos skiriose valstybėse. Visa tai yra dėl finansinio trapumo. Mano klausimas būtų toks, kaip pinigų politika turėtų būti vykdoma tam, kad galėtume užtikrinti finansinį stabilumą. Ačiū. Krizė iš tiesų jau anksčiau pasiekė savo aukščiausią tašką ir tuo metu buvo aišku, kad iki 2007 metų valdymo politikos daugelėje sektorių nebuvo uh, vykdomos e, veiksmingai. Nieko nebuvo daroma tam, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas. Nei teoriškai, nei praktiškai. Ir didelio Europos centrinio banko uh, Nesėkmė buvo ta, kad mums nepavyko tos krizės išvengti. Mums tiesiog po to teko po mūšio, vaikščioti po mūšio lauką ir rinkti žuvusiųjų kūnus. Ir pinigų politikos strategija turėtų būti skirta tam, kad tokių situacijų ateityje išvengtume. Todėl mes ir bandome užtikrinti vidutinės trukmės kainų stabilumą, bet taip pat ir stengiamės garantuoti finansų stabilumą. Ir kaip matėme, krizės metu tai yra du būtini dalykai. Tačiau pati politi pinigų politika nėra pats geriausias būdas ar priemonė garantuoti finansų stabilumą. Būtini ir kiti instrumentai. Vienas iš jų yra makroprudencinė priežiūra. Ir šios dvi politikos kryptis negali būti atskirtos viena nuo kitos, jos viena kitą papildo. Pinigų politika garantuoja kainų stabilumą, ir sudaro pagrindą finansiniam stabilumui. Kai, finan, kai išauga infliacija, ji numato priemonės jai sumažinti. Per šią politikos kryptį mes turime kurti sąlygas klėstėti finansiniam stabilumui. Ir numatant pinigų politiką reikia e, bandyti išvengti įvairių krizių įvairiose rinkos sektoriuose. Matėme krizę, kuri buvo iškilusi e, būsto sektoriuje, kreditų sektoriuje, paskolų sektoriuje. Įvairios situacijos buvo susiklošusios eurozonoje ir jas visas tenka spręsti atskirai, siekiant garantuoti e, finansinį stabilumą. Bet svarbiausia čia yra vis tik tai kainų stabilumas kainų pastovumas. Tad makroprudensinė priežiūra čia ir gali mums pasitarnauti. Pavyzdžiui, jeigu pastebime, kad vienoje eurozonos dalyje formuojasi būstų nekilnojimo turto burbulas, reikia imtis priemonių jį mažinti. Ir ne visada reikiamus finansus gali patikti bankai. arba galima sakyti, kad bankų skolinimas priklauso nuo tų, kurie skolinasi pajamų. Taigi reikia didinti bankų kapitalą ir čia galime paimti konkretų Italijos pavyzdį. Atliekant tikrinimą, visai neseniai paaiškėjo, kad vienas bankas buvo labai daug investavęs į būsto paskolų sritį Ir tai nustačius buvo paprašyta to banko uh, užtikrinti pakankamą kapitalą. Taip ir padėjo padaryti makroprudencinę priežiūrą. Dėkui. Toliau nuo SND, Adema Kafi. In views... Pone Tragi, mane domina jūsų asmeninė nuomonė, ne vien tik tai e, pono Trišė nuomonė, jūsų pirmtako nuomonė. Aš žinau, kad jūs be įrodymų sureagavote į finansinių sandorių mokestį, tačiau pritarėte bendram tikslui. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, ar pritarėte bendrai nuomoniai, kuri vyroja, finan, vyroja kad finansų sektorius nėra pakankamai apmokestinamas ir ECB likvidumas, kuris yra piliečių vertinamas kaip neprisidedantis prie ekonominio augimo. Uh, Ir taip pat, ar eidamas šias pareigas klausysitės piliečių, kadangi esate jiems atskaitingas ir bandysite įvertinti visus variantus e, prieš įvesdamas finansinių sandorių apmokestinimą. Ir kadangi pritarėte pasauliniu mastu įvedamam mokesčiui, ar sumažinsite savo, sušvelninsite savo poziciją tuomet, kai vyks pasaulinės dėrybos dėl šio mokesčio? Dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Ar jūs manote, kad jo tikslas ir paskirtis yra tinkama? Galiu pateikti pavyzdį. Aš manau, kad sistemiškai svarbios finansinės institucijos šiandieną yra pagrindinis moralinės žalos šaltinis. Ir šios institucijos turi du tikslus, dabar pasiremiant Lehman Brothers patirtimi. Jų pagrindinis tikslas štai koks. Bankų, už bankų žlugimą negali mokėti mokesčių mokėtojai. Antras tikslas. Joks, dėl jokio bankų žlugimo negali būti iškreipta rinka, taip kaip atsitiko su Lehman Brothers. Ir remiantis tais dviem tikslais, e, maždaug prieš vienerius metus, būtent vyko darbas susijęs e, konkrečiai su šiomis institucijomis. Tas darbas remiasi trimis elementais. Pirmiausia, norime, kad šios institucijos turėtų geresnį žalų nuostolių įsisavinimo ir apdorojimo elementą. Na ir e, tai gali būti didelės, didelės, dideli nuostoliai, nepagristi nuostoliai, bet iš principo tai yra sisteminė e, problema ir tam reikalingas didesnis kapitalas, geros kokybės kapitalas. Tam, kad būtų galima absorbuoti nuostolius. Tačiau jeigu, įvyks, jeigu ne, nepasiseka, tuomet turime pasirūpinti, kad nebūtų paimami mokesčių mokėtojų pinigai. Tai yra tam tikra krizių valdymo sistema, kuri pritaikoma ištikus nelaimiai. Ką tai reiškia? Pirmiausia, tarkim, stambus bankas žlunga, mes, nacionaliniai prižiūrėtojai, turi turėti galimybę nuspręsti, kuriuos segmentus iškart uždaryti, o kuriuos palikti atidarytus. Ir paprastai, kalbant apie bazinę banko veiklą, tas turi toliau funkcionuoti, mokėjimai, indėliai ir panašiai. To negalime uždaryti. Uh, Kitas dalykas - pasirūpinti, kad nebūtų paimamos mokesčių mokėtojų lėšos. Ir čia turime aiškiai suprasti, kas praras pinigus, jeigu žlugs bankas. Ar tai bus akcininkai, pirmiausia matyt, taip pat kreditoriai. Tuomet kokie, kokie kreditoriai? Na ir tose diskusijose apie sistemiškai svarbės finansinės institucijas, jos iš principo susijusios ir suverenių valstybių diskusijomis. Reikia nurodyti kreditorių sąrašą, kuriuos kreditorius apsaugosime, pažiūrėjau, indėlininkus reikia apsaugoti, iki kokio ligmens ir taip toliau. Neapdrausti kreditoriai, jie neturėtų būti apsaugomi. Na ir čia sudėtinga yra tai, kad mums visiems reikia susitarti dėl to bendro sąrašo, nes tai yra na, sąjunga Ir netgi pasauliniu mastu dėl to sąrašo reikia susitarti. Tai yra mūsų darbo tikslas. Kitas tikslas - priežiūra. Reikalinga kur kas aktyvesnė nepriklausoma priežiūra tokioms institucijoms, kurios sistemiškai e, kalis, turi didesnę sisteminę riziką. Na ir aišku, yra įvairių pasiūlymų dėl įgaliojimų išplėtimo, didesnio nepriklausomumo, daugiau įgaliojimų priežiūros institucijoms ir panašiai. Taigi, toks yra e, tų sistemiškai svarbių finansinių institucijų darbas. Na ir vėlgi yra ir įgyvendinimo problemų. Aš klausiu, ar jūs pasirengęs įvertinti visus variantus, e, sukaupti įrodymus ir tada priimti sprendimą. Ar jūs manote, kad finansinės paslaugos nėra pakankamai apmokestinimos, kaip daugelis dabar mano? Na taip, aš esu pasirengęs įvertinti visus variantus ir aš turiu žinoti, kam bus taikomas šis mokestis, su kuo jis bus susijęs. Ir tikrai esu pasirengęs įvertinti visus variantus, be jokios abejonės. Tačiau daug ką galiu pasakyti, bet pagrindinis dalykas, kad tuos papildomus elementus turime ir į juos turime irgi atsižvelgti ir tuomet, aišku, apsvarstyti visus įmanomus variantus. Ačiū Alde frakcijos vardu Olė Šmit. Ačiū, ponia Tragi. Štai čia sėdžiu. Liberalas iš Švedijos už eurozonos ribų. Kol kas man tikrai padarė didelį įspūdį jūsų atsakymai, jūsų pasisakymas pradžioje. Na, o raštu pateiktuose atsakymuose dėl Europos centrinių bankų vykdomosios valdybos rotacinio pirmininkavimo, atsižvelgiant į pilietybę, tautybę ir lytį. Jūsų atsakymas labai toksai ortodoksiškas ir tiesmukas. Teigiate, kad tokie argumentai gali nebūti produktyvūs, renkantis patį kompetentingiausią asmenį. Aš galiu suprasti, ką jūs turite omenyje, ponė Dragi, nors aš manau, kad moterų net ir pinigų politikoje yra gan kompetentingų. Taigi mano klausimas štai koks. Ar jūsų manima, jūsų manimų tai jums gali būti problema, jeigu centrinis bankas vestų atvirą dialogą su visuomenė ir atkurtų ryšį su žmonėmis, kai valdyboje nebūtų, jeigu valdyboje nebus moterų, taryboje, bendroje taryboje nebus moterų, valdys vien tik vyrai, ar tas ryšys tuomet yra įmanomas. Ir aš aišku nekvesionuoju jūsų kompetentingumo, ponia Dragė, be, be jokių kalbų, bet čia gali kilti demokratinė problema ir aš kalbu kaip asmo iš kitos valstybės. Esate pusiau vokietis faktiškai. Bet lyties elementas, man atrodo, irgi yra labai svarbus. Atsakymas. Manau, kad esate teisus. Aš manau, kad yra problemų. Tokių problemų yra visur. Tai yra bendro pabudžio problema, tačiau turime mandatą įgaliojimus, yra sutartis, kur yra atitinkamos nuostatos ir nėra kvotų nei tautybei, nei lyties pagrindų. Žmogus yra pasirenkamas pagal savo kompetitingumą, kompet, sukauptas kompetencijas, profesionalumą ir taip toliau. Taigi taip yra teigiama sutartyje. Mūsų lyderiai turėtų atsižvelgti šią problemą kalbant apie valdančią tarybą ir mm, apie apskritai visas valstybės. Tikrai pritariu Jums. Be, bet Jums problemų nekyla? Taip, kyla. Kyla visiems problemų, kurie, na, yra sąmoningi tie, tiems ir problemų ir, ir kyla. Taip. Well, Banka d'Italijos buvo. Italijos banko valdyboje yra moteris. Štai ką galiu pasakyti. Right, um... Pirminkė, tik viena, ar ne? Na, o dabar e, vėl suteiksim žodį APP e frakcijos atstovams e, Liuose Manuel Garcia Margalo. Dėkoju, pirmininkė, e, sveikinu. E, pas mus atvykusi kandidatą, aš norėčiau sustelti ties padėties analizė ir konkrečiai e, pakalbėsiu apie Graikiją. E, Graikijos skola 150, 160 procentų. Vadinasi, viešasias išlaidas jai teks sumažinti maždaug 60 procentų, vargu ar įmanoma, 16 procentų, vargu ar įmanoma e, tai padaryti, kai nėra pakankamos valios ir pakankamo augimo. E, iškyla likvidumo problemų, bet čia taip pat e, yra ir e, užstato problema. Mes e, žinome, kad yra valstybių narių, kurios nepasisako už neribojimus lėšų pervedimus. E, <coughs> dar daugiau kai kurias valstybės narės nepasisako už tai, kad reikėtų įsikišti trumpalaikėje perspektyvoje. E, yra paruoštas planas, bet kol kas jisai neveikia. Kodėl jisai neveikia, kodėl mes galime iš dabartinės situacijos išsisukti? E, kas neveikia? Na, reikalas toks, kad e, aš Liuksemburgė pasiūliau, kad galima būtų įsikišti į antrinę skolos rinką vietoj e, e, savanoriško restruktūravimo. E, ponas Junkeris tada pasakė, kad tai yra nebloga mintis, bet valstybės narės to nepanorėjo. Kodėl jos to nepanorėjo, kokie čia techniniai sunkumai ir tada e, kokios priemonės bus galimas po kelių metų po kelių mėnesių, kai vėl paskartos ta pati padėtis, kurioje atsidūrė ministrai dabar. Na, vėlgi, dabar vėl e, sugrįžtame prie finansavimo aspekto labiau. Europos stabilumo mechanizmas e, sukurtas kaip mechanizmas, kuris e, padėtų šalims spręsti laikinas problemas. Mechanizmas nebuvo e, sukurtas tam, kad galima būtų įgyvendinti fiskalinius pervedimus tarp valstybių. Jis gali pirminėje rinkoje pirkti obligacijas, bet antrinėje rinkoje to nebuvo leista padaryti. E, aš galiu tik įsivaizduoti, ko norėtų valstybės. Aš manau, kad jos norėtų sumažinti uh, mechanizmo galimybę kištis į rinkas. Ir norėtų, kad maždaug daugiau ar mažiau e, būtų sukauptas e, didelis skolų kiekis e, antrinėse rinkose. Jeigu Tas, ta, tuo mechanizmu galima pasikėti tada, kada jisai e, veikia pirminėje rinkoje, bet e, kai kalbame apie antrinę rinką, jeigu mes norėtume, kad taip įvyktų, ir aš dabar pabandysiu mm, e, apginti poziciją tų, kurie prieštarauja tam. Tai jie įsivaizduoja, kad bus kažkokia institucija, kuri gali pirkti ir parduoti antrinėje rinkoje, o tai reikštų, kad jūs turite tai daryti nuolatos. E, Tai tada e, žmonės ir klausia savęs, o kaip e, aš e, įvertinsiu tas sąlygas, kurios bus taikomos perkant antrinėje rinkoje. Ar sąlygos bus tas pačios kaip pirminėje rinkoje? Atsakyti labai sunku. Aš manau, kad tai yra labiau susijęs su priežastimis susijusėmis su įgyvendinimu, negu kad su koncept politinėmis priežastimis. Mums reikia dar palūkėti ir pažiūrėti, ir pažiūrėti, ar pirminė, antrinė galės e, veikti greta viena kitos. Dėkuoju. E, Sabin Kutas, e, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju, panė pirinkė. Aš esu tikras, kad mūsų pirmasis pasikeitimas nuomonėmis yra tik tai pirmas iš e, virtinės tokių sustikimų. Na, o kalbėdami apie padėtį Europoje, priminsiu Jums, kad mes kaip socialistai remiame mintį, kad dalis e, valstybės skolos būtų paversta euro obligacijomis. E, e Žinote turbūt, kad yra vadinamųjų projektinių obligacijų idėja iškelta. Norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie naujų euro obligacijų sukūrimą, kad galima būtų finansuoti augimą, e, sukuriant kažką panašaus, e, kaip kad JAV, kurios išleido obligacijas vadinamajam New Deal finansavimui. Taip pat, ką Jūs galvojate apie obligacijų išleidimą, kad kreditoriai galėtų jas atspindėti savo balansę. The, uh, bonds, sense, grow... Na, kalbant apie tas įvairias obligacijas, e, augimo obligacijas, aš manau, kad apskritai reikėtų kalbėti apie sąjungos obligacijas. Tai, tai Šią prasme, jos būtų uh, E, paremtos visos sąjungos. Dabartinėje padėtyje, kaip anksčiau sakiau, mes e, dar neperžengėme, neperbidome per upę, esame jos viduryje, ne, ne, ne, nenužengėme e, stipresnės sąjungos link. Tad tokių obligacijų išleidimas ką reikštų? Tai reikštų, kad tos šalis, kurių reitingai labai aukšti, atsidurtų padėti, kai jos turėtų mokėti daugiau o e, prastus reitingus mokėtų mažiau turinčios. Prastus reitingus turinčios e, mokėtų mažiau. Tad tada reikėtų patikrinti, ar tokia sistema atitinka sutartie įrašytą nuostatą dėl valstybių gelbėjimo draudimo. Jūs dar turbūt prisimenate Žak Delor pasiūlymą, aš tada dirbau ekofinę ir pats prisimenu tai ir panašus pasiūlymai tada susilaukė labai aštrios neigiamos reakcijos. E, ir būtent dėl tų pačių priežasčių, kurias egzistuoja ir dabar, 17, e, praėjus 17 metų. E, nes e, išlieka ta pati baime, kad atsiras tokia pervedimų sąjunga. Taigi e, sakyti, kad euroobligacijos yra visiškai teisėtas instrumentas, yra įmanoma su salga, kad ta sąjunga bus glaudesnė, kad atsiras tokia mini fiskalinė sąjunga. E, nežinau, ar ponė Lambert leis man, man tai padaryti, bet ko gero dabar e, savo pasisakymų perėsi truputį į politinę sferą. Mes esame sąjunga, tad arba esame visi susaistyti taisyklių, arba institucijų ir biudžeto. Šiuo metu nesame nieko susaistyti. E, esame link e, susaistimo taisyklėmis, e, mes bandome jas griežtinti ir plėsti. Ir aš manau, kad mums artėjant vieniems prie kitų, ta koncepcija įgys vis daugiau svorio. Aš nematau galimybės, kad euro obligacijos e, turėtų paskatinti mūsų e, stipresnį judėjimą link fiskalinės sąjungos. O a, dėl kitų obligacijų tai yra laikina priemonė, apie kurią aš anksčiau kalbėjau. A, Tai yra laisvanoriška priemonė ir ji neturi visų tų rizikų. Nors e, aš ir sakiau, kad dabar tik tai mokamės, kaip valdyti tas rizikas. Na, viskas yra tikrai įdomu, tačiau truputėlį atsiliekame nuo grafiko, dabar bandysime šiek tiek kompensuoti tai, ką praradome ir dabar suteiksiu žodį APP e frakcijos vardu poniai Rodi Kratsa. Dėkuoju, panė pirmininkė. Norėčiau štai kokį klausimą užduoti banko valdytojui. Jis iš esmės yra tapatus už <laughs> ką tik girdėtą klausimą ir dėkoju Jums už pateiktą atsakymą. Vadinasi, dabar galiu užduoti ir kitą klausimą. Dažnai girdime sakant, kad ES reikia ekonomikos reikalų ministro. Jūs sakote, kad e, procesas dar e, nesibaigė, sistema turi toliau evoliucionuoti. evoliucionuoti. Mes matome, kad e, šalių gelbėjimo operacijos toli gražu ne visada yra sėkmingos, tame tarpe kalbant apie mano pačios šalį. Ar ekonomikos reikalų ministro postas atneštų kokios nors pridėtinės vertės? Ar vien tik tai liktų e, kažkokia politinė rizika? Tik e, prieš keletą metų e, kažkas ragino e, siekti geresnės ekonomikos valdysenos, tada tai buvo atmesta, o dabar mes jau tokią valdyseną turime. Na, mes ekonomikos valdysnos kol kas neturime. Mes e, žengėme teisingų kelių jos link. E, kaip jau sakiau, tam mums reikia sugriežtinti taisyklės ir susisieti artimiau negu kad šiandieną e, fiskalinės disciplinos, taip pat augimo, struktūrinių reformų srityse ir kitose srityse. Manau, kad ir kaip kalbant apie euro obligacijas, čia turėtume žengti žingsnis po žingsnio. Ilgesnėje perspektyvoje iš tikrųjų e, netgi to galėtume pasiekti. Nežinau, ką reikštų ta ilgesnė perspektyva, bet be jokios abejonės gerai būtų, jeigu dabar turėtume stipresnį valdyseną perinant prie kitų žingsnių. Reikia užtikrinti šalis, kad neina kalba apie pervedimų Europą. Ir tą galėsime tik padaryti, jeigu turėsime rimtas taisyklės, kurių taip lengvai nebus galima kaitalioti. Taigi, bet kas, kas atneštų didesnę discipliną, atidesnę stebėseną, ar tai būtų taisyklės, ar ministras, visa tai būtų teisinga, bet dabar nesame dar pasirengę instituciniams žingsniams tokiems kaip sąjungos obligacijos, ministro postas ar panašiai. Bet ateityje tai gali įvykti. Ir man šperė socialistų vardu. Ačiū ponė pirmininkė, ponė valdytojau, kandidatė. Aš esu matyti iš kitokios mokyklos, nes man bankų vaidmuo yra finansuoti realią ekonomiką anksčiau savo praeitie, e, kai matėme, kaip veikia finansų rinka ir kuomet jūs dirbote Goldman Sachs e, banke, tikrai nebuvo laikomasi to modelio. Investicijų bankas parengė praktiką reguliavimo, dereguliavimo ekonominės politikos veikiant toms e, sistemiškai svarbioms finansinėms institucijoms ir Žanas Klodas Junkeris vertino tai kaip tam tikrą neskrupulingą atlygį, kaip Europos Centrinio banko mm, pirmininkas, jeigu jūs parlamentas ir taryba patvirtins kaip tinkamiausią kandidatą į ta, tas pareigas eiti, ar jūs atsižvelgsite į sukauptą patirtį, bankų sektoriuje, kai dabar um, pinigų politika, Europos pinigų politika ir bankų sektorius reikalauja tam tikrų veiksmų. 2008 metų pavasarį pareikalavote, kad bankas parengtų atitinkamą ataskaitą. Ir e, jūs tuomet parengėte rekomendacijas bankams, kaip jūs jas dabar vertinate. Na ir e, jūs buvote vicepirmininkas atsakingas už e, Europą dirbdamas Goldman Sachs, o Simon Johnson, Tarptautinio valiutos fondo pirmininkas vertino jūsų darbą su korporacijomis ir Europos bei viso pasaulio valstybėmis. Okay, minutes, so I... Turite kelias minutės. Apie Goldman Sachs patirtį kalbėjau anksčiau. Ar jūs kalbėjote apie spaudos pranešimą spaudai, po to, kai aš padėjau darbą Goldman Sachs, to, tame pranešime spaudai aš prašiau, kad nebūtų man numatyti, numatytas darbas su vyriausybėmis, su viešuoju sektoriumi, kadangi aš būtent dėl to, kad anksčiau aš ten dirbau. Mano pagrindinis klausimas yra štai koks. Ar jūs e, prieštarautumėte Goldman Sachs verslo modeliui. 23 tūkstančiai žmonių dirba Goldman Sachs. Koks yra verslo modelis? Nelabai suprantu, ką turite omenyje. Nuolato žmonės yra tikrinami, ar jie elgesi tinkamai, korektiškai. Jūsų klausimas buvo apie pranešimą spaudai, dėl to atsakiau. Aš dirbau tik su privačiuoju sektoriumi, ne su viešuoju sektoriumi ir tas klausimas man buvo užduotas anksčiau ir aš pateikiau nemažai įrodymų, kad e, Goldman Sachs dirbdamas e, dirbau integraliai. Ta dariau ir dirbdamas valdyboje. Valdyba prašė, kad bankai būtų skaidresni 8 metais, ne, o dabar apie šią valdybą teigiu, kad mes atlikome daug darbo ir uh, finansinių paslaugų sektorius šiandieną visiškai skiriasi nuo to, kas buvo 7-8 metais, tačiau reformos dar nėra užbaigtos ir mums reikia įgyventi Bazelio trečią sistemą dėl finansinių institucijų, šešėlinės bankininkystės ir šviesnių vertybinių popierių, skaidrumo, visapusiško informavimo. Tai yra tie dalykai, kurių dar netlikome. Tačiau finansinių sektorių valdymas yra visiškai kitoks dabar. Ar išvengsime finansinės krizės, nežinau. Reikia parengti taisyklės, Elksenos kodeksą tam, kad sistema būtų kur kas atsparesnė ateityje. Ačiū. Taigi jūs ne, ne, nevertinate prieštaringai Goldman Sachs e, verslo modelio. Ir tai per daug jau. E, per vanšą sunaudoji laiko klausimui užduodama, taigi atsakymų laiko nėra. EPP vardu Astrid Liulink. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsižvelgdama į liberalo Ole Šmito pastabą dėl pono Dragi lyties. Aš norėčiau pasakyti, kad aš pasisakau už lyčių integravimo politiką ir, aišku, mielai norėčiau, kad būtų surasta kompetitinga moteris. Tačiau ponas Dragy dėja yra vyriškos lyties ir nieko čia jau nepadarysi. Aš parengiau klausimų, tačiau daugum, į daugumą jų buvo atsakyta. Na, aš norėčiau, kad jūs šį beitą patikslintumėte. Pasisakote prieš e, skolos restruktūrizavimą. Tai neturėtų būti rinkos kreditavimo priemonė, kuri turėtų neigiamų padarinių. Ar tokia pozicija yra susijusi su tuo, kad Europos centrinis bankas pats e, numatė atitinkamą sumą Graikijai? Na ir e, norėčiau taip pat jūsų paklausti, ar jūs, kaip jūs ketinate vykdyti valstybių narių skolos valdymo e, veiksmus? Jūs kalbėjote, pasakėte prieš priverstinę skolos restruktūrizaciją. Ir jūs ir ar jūs pamastėte, kokia galėtų būti jūsų alternatyvi taktika dirbant su vyriausybėmis? we uh, rightly seem to return to the. Uh... Na, grįž, grįžome prie pagrindinio dienos klausimo, bet tai yra, čia yra ir kitas svarbus aspektas. Europos Centrinis bankas atlikdamas savo užduotis, aišku, yra mažiau, labiau pažeidžiamas, uh, kaip ir tokios valstybės kaip Airija, mažiau pažeidžiamas nei Airija, Graikija, Portugalija. Tačiau ta papildoma rizika gali būti vertinama keliomis kategorijomis. Ir hekat technika irgi patenka į, tą, į vieną iš tų kategorijų. Ta metodika grindžiama rinkos kainomis, o, kai, o jeigu rinkos kainos nėra, tuomet grindžiama labai racionaliu konservatyviu modeliu. Dabar yra taikomi įvairūs vertinimo metodai, metodai su bendromis taisyklėmis. Ir tikėsimės, kad bus centralizuota platforma gan greitai. Tačiau ta žala jau ir dabar yra sumažinta. Ir iki 2010 metų pabaigos jau matėme, kad ta žala buvo pradėjo mažėti. Kalbant apie vertybinių popierių programą, mes tas obligacijas la, laikysime tol, kol jų prireiks. Tam, kad tam tikri sviravimai rinkoje nepaveiktų tų obligacijų kainos. Taigi ir Centrinis bankas, ir nacionaliniai bankai tuo yra suinteresuoti, nes galiausiai nacionaliniai bankai už tą žalą turės apmokėti pagal e, savo kapitalą. Taigi jeigu nėra kredito, jei nėra mokamas kreditas, bet tuomet situacija yra gan saugi. Tačiau jeigu yra kreditavimo situacija, tuomet visi veikėjai turi suvokti, kad įsiskolinimų restruktūrizavimas neįmanomas be padarinių po to, kai jau įsiskolinimo laikotarpis baigsis. Ir aš, man buvo užduotas klausimas, ar Graikija, Graikijoje vis dar išliks 3,5 procento deficitas, kurį reiks finansuoti ir Graikijos bankai po įsiskolimo laikotarpio turės būti rekapitalizuoti. Taigi tas nelaisvanoriškas defaultas. Ar, ar pasirengę esame tą daryti? Reikia tokį klausimą savo užduoti. Na ir paskutinis klausimas. Geimičių. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponia Dragi. Ar pritarėte tam, kad eurozonai reikia sėkmingos istorijos? Ir ar pritarėte tam, kad geriausia ta sėkmės istorija galėtų būti Airija? Bet Airijai reikia pasitikėjimo ir Airijos vyriausybė ir parlamentas imasi tinkamų priemonių tam, kad būtų galima išspręsti grinų pinigų apyvartos problemą. 150-160 likvidumo lėšų yra skolinama e, Airijos bankams, Centrinio banko. Ir jūs galėtumėte padaryti daugą tam, kad Eurozonoje ir Airijoje e, būtų atkuriamas pasitikėjimas, bet labai svarbu, kad tos lėšos e, E, būtų numatomos vidutinės trukmės arba ilgesniam laikotarpiui. Tai padėtų atkurti pasitikėjimą. E, um, well, first, uh, that, uh, lot... Visų pirma, noriu pasakyti, kad Airijoje po krizės pradžios buvo padaryta labai daug. Ir jeigu neklystu, uh, Airijos einamosios sąskaitos deficitas buvo daugiau negu 10 procentų ar maždaug tiek, o dabar yra tos sąskaitos perviršis, jeigu neklystu. Tai rodo, kad daug buvo padėta Airijai. Ką reikia įvertinti? Įvertinti reikia tai, ar trum, vidutinės trukmės priemonės įdėgymas bus selektyvi politinė priemonė, kuri prisidės prie mūsų pagrindinio tikslo būtent kainų stabilumo. Nes vidutinės trukmės priemonė reiškia, kad mes suteikiame likvidumą, nepaisant to, kokie yra infliacijos lūkesčiai. Tai yra pagrindinis klausimas, kurį turime turėti galvoje, nes tai suteiktų Airijai pasitikėjimo ir mes be to turime mokėti laisvai naudoti politinės priemonės, užkirstami kelią kriziai. Bet kila kitas klausimas, jeigu padedame vienai valstybei, kodėl lygiai taip pat nepadėjus kitoms valstybėms, kurios yra atsidūrusios panašiose situacijose. Ir jeigu taip ir darysime ir po to padėsime visoms valstybėms, tai mūsų visos likvidumo užtikrinimo priemonės bus vidutinės trukmės. Tad mes turime būti atidus. Nesupraskite manęs neteisingai, bet negalima vienodų priemonių taikyti visoms valstybėms. Dėkui. Right. Uh, very... Kągi, labai ačiū. Baigiame pirmąjį klausimų raundą dėl Europos centrinio banko. Dabar perėsime prie kito etapo ESRB klausimų. Ir kadangi mus truputį spaudžia laikas, siūlytume užduoti klausimus po kelis. Tai siūlau tada išklausyti EPP ir socialdemokratų ir Aldės atstovų klausimus. Ir kadangi nėra EPP atstovo turinčio užduoti klausimą, tai aš pradėsiu. Socialdemokrat... Ir perduosiu žodį socialdemokratų atstovui, ponui Bulman. Pone Dragė, jeigu leisite, aš kalbėsiu gimtają kalbą, vokiečių kalbą. Taigi, duosiu jums truputį laiko užsidėti ausinės, kad galėtumėt girdėti vertimą. Pone Dragė. Šis komitetas ir Europos parlamentas labai daug nuveikė stiprindami Europos centrinį banką. Ypač stiprinami ir paremdami jų vaidmenį rizi, vertinant riziką. Nežinau, ar ta mūsų investicija buvo pasiteisins, tik tai laikas parodys. Na, toks yra mano klausimo kontekstas. Kalbėjome apie riziką susijusią su ekonomikos veikėjais. Kai kurie mus gyria, kai kurie ne, bet atrodo, kad mes dažnai viską atliekame truputėlį ne taip. Kai renkamės reitingavimo agentūras, tai pasirenkame ne tas, kai renkamės bankus, taip pat pasirenkame dažnai ne tuos. Kai kalbame apie vertybinių popierių e, rinkas, mus vėlgi kritikuoja, kai leidžiame teisės aktus, susijusių su finansiniais sektoriais mums dažnai teigia, kad jie yra nepakankamai ambicingi. Pone Dragė, o jūs esate linkęs e, plėsti ECB įgaliojimus, kad ECB dalyvautų ir iš dalies numatę nacionalinius biudžetus. Ar taip? Ar jūs ketinate e, laikytis dabartinių banko nurodymų ir tiesiog e, palaikyti dialogą su mumis? ir tuo apsiriboti. Mano klausimas yra toks, ar jūs esate pasirengęs sulaužti tą tabų ir pradėti diskusijas apie finansų rinkos rizikas? Pabandykime informuoti visuomenę, tai būtų labai svarbu ir labai naudinga, gerinant ir jūsų santykius su parlamentu. Taigi savo atsakymus teks pasilaikyti kol kas, kol bus užduoti kiti klausimai. Silvijai. Merci. Uh... Ačiū. Kaip Udo Pulmon sakė, mes čia daug kovojame dėl to, kad europinė priežiūra būtų vykdoma pagal Lerozie e, pranešimą, kuris buvo parengtas e, atsižvelgiant į komisijos pasiūlymą. Ir būtent Europos parlamentas uh, jūs puikiai supranta, kadangi mes tikrai kovojame už tai, kad Europos centrinio banko e, e, pirmininkas būtų sisteminės rizikos valdybos narys. Na ir aš atk norėčiau atkreipti dėmesį, jūsų dėmesį iš tai, ką nepaisant parlamente vykusio, vykusių balsavimų, kai 80 procentų balsų buvo už ir nepaisant tarybos sprendimo, nacionalinės priežiūros institucijos vis tiek bando suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir užkirsti kelią europiniai priežiūrai. Uh, ir ką jūs ketinate daryti tam, kad būtų galima apginti tą pažangą, kurią mes įvykdė, įgyvendinome tam, kad bū, vyktų tikrai europietiška priežiūra. Nes reikalinga, kad ir personalas ir, ir, ir kiti veikėjai pasitikėtų tą pagrindinę priežiūros europinę instituciją reikalinga bendra taisyklių knyga ir kad būtų numatyti minimalūs reikalavimai. Taip yra teigiama. Ar šiandieną jūs e, įsipareigojate mūsų mūsų akivaizdoje, kad jūs nežengsite žingsnio atgal, atsižvelgiant į tai, kas jau yra pasiekta, bandant įtvirtinti Europinę sisteminę, sisteminę, sisteminės rizikos priežiūrą ir kad e, įsipareigojate tam, kad būtų parengta bendra taisyklių knyga. Ačiū. Viki. Dėkuoju, ponė Dragi. Jūs kalbėjote apie turto burbulus, apie nelygumus, skirtumus tarp valstybių, jų valdymą. Aš norėčiau, jeigu leisite, grįžti prie jūsų komentaro dėl bazelio, kuris jums labai yra artimas, kaip suprantu. Aš taip pat dar kartą skaičiau Daleros rekomendacijas ir ten jis teigia, kad reikia panaikinti nacionalinės išlygas, kurios iškraipo bendrą rinką. Ir tokiu būdu reikia taip pat garantuoti e, lankstumą valstybėms narėms, bet ir užtikrinti stabilumą. O grįžtant prie komisijos to ketvirto dokumento, jį tikrai labai jis sudėtingas, labai sunku įskaityti, bet man atrodo, kad ten, kur yra kalbama apie kapitalo likvidumą, tai yra tarsi daroma prielaida, kad nacionalinis bendros rinkos, iš, bendros rinkos iškraipimas yra neišvengiamas ir kad reikia numatyti maksimalų suvienodinimą, harmonizavimą ir taip padaryti taip, kad valstybės narės galėtų naudotis bendromis priemonėmis, garantuodamos savo finansų stabilumą. Ir jūs visai neseniai sakėte, kreipdamasis į nacionalinius bankus, kad nereikėtų susilpninti ba trečio bazilio nuostatų. Ar galite tą patį pakartoti ir dabar? We'll have answers to the first round of questions then. Dabar atsakysime į pirmojo raundo klausimus. Pirmiausia, atsakysiu ponui Bulman. E, tikrai visiškai su jumis sutinku, mums e, reikalingas vaisingas dialogas ir e, įkvėpimas e, siekiant suvokti sąsąją tarp ECB įgaliojimų ir e, platesnio politinio pasaulio e, yra nepaprastai svarbus. Taigi, turime suprasti, kokie yra mūsų įgaliojimai, koks mandatas ir tada tęsti vaisingą dialogą su Europos parlamentu. Atsakydamas Madame Gular pasakyčiau štai ką. Lerazie. Kompromisas yra geras kompromisas. Daug iš mūsų būtume norėję siekti ambicingesnį rezultatą, tačiau pasiekime tai, kas buvo įmanoma pasiekti. E, tie sprendimai periodiškai bus peržiūrimi. Beje, pažiūrėsime, kaip mechanizmas veikia. Pažiūrėsime, ar tų galių, kurios yra suteiktos priežiūros institucijams, pakanka. Tačiau visiškai su jumis sutinku, kad be nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, nepaisant to, kokias bebūtų taisyklės, nieko mums neišeis. Tas bendradarbiavimas reiškia visų pirma pasirengimą dalintis informaciją. Sutikti, kad bus vykdoma tarpusavio priežiūra. Būti skaidriems. Na ir žinoma, būti patikimiems. Ir aš manau, kad e, vadinamieji įtampos testai ar stres testai e, čia suvaidins labai svarbu vaidmenį. Be jokios abejonės neturime leisti, kad bus vėl nuslysta atgalios, e, lyginant su dabartinė padėtimi. Mes e, palaipsniui turime žengti koja kojon su Europos kūrimu. Jeigu nebus e, priežiūros institucijos koordinavimo su kitomis priežiūros institucijomis, tai tada mes galime grįžti atgal. Uda Bulben, e, nenoriu pernelyg ilgai e, sutrukdyti jūsų. Pasakysiu, žinoma, mums e, reikia vaisingo dialogo, iš tikrųjų, ačiū. Bet mano klausimas buvo, ko galime pasimokyti iš krizės, kad mes galėtume daryti įtaką svarbiausių suinteresuotų šalių elgesiui. Visą laiką stengiamės klausytis valstybių narių, bankų ir taip toliau ką ketina daryti Europos sisteminės e, rizikos e, valdyba siekiančių tikslų. Pabandysiu geriau atsakyti. Aš suprantu, kad ECB, Europos parlamentas, e, drauge sprendžia įvairiausius klausimus ir pasiekia gerų rezultatų. Esmingai yra svarbu, kad tą toliau darytume ir stiprintume tą bendradarbiavimą. Taigi Europos parlamento ambicijos ir tikslai tokiu būdu galės būti pasiekti. Ar aš atsakau į jūsų klausimą? Pasakykit sąžiningai. Na, žinoma, ateityje mes galėsime pasigilinti į tai, nes mums reikia dar daugiau čia nuveikti. Iš tikrųjų, būtent to ir lauksiu, sako ponas Dragi. Na, e, e, svarbus dalykas čia yra metodas, nors esmė yra skirtinga ir čia gali mūsų e, nuomonė skirtis. Pone Ford, bendrai noriu pasakyti vieną dalyką dėl e, Bazelis 3. Iš tiesų, esu taip sakęs, JAV ir Europai tenka speciali atsakomybė už visišką ir nuoseklų Bazelio 3 sistemos įgyvendinimą. Jeigu tos dvi jurisdikcijos nepasieks rezultato, visas likęs pasaulis tikrai tų nuostatų nesilaikys. Kitas dalykas, visada sakau tai bankininkams. Bankininkai vis dar verkia, sakydami, kad jie nori vienodų veikimo sąlygų JAV bankininkai sako, kad europiečių bankai e, turi išimti taikant bazelis trys e, europiečiai daro tą patį ir tuo pat metu jie stengiasi susilpninti patį bazelis 3. Taigi, jiems čia tenka taip pat ypatinga atsakomybė. Dėl uh, lanks, griežtumo, taikant griežtesnius reikalavimus negu kad numato Bazelis 3. Aš nežinau, ką dėl to galvoja komisija. Mes galvojame visada sisteminės rizikos valdyboje, kad Bazelis 3 nustato minimalius reikalavimus. Mes turime visada atsižvelgti į specialią padėtį, kurioje atsiduria ES, bet antra vertus visada prisiminti, kad dirbame drauge ir todėl abipusis paaiškinimas ir skaidrumas čia yra būtinas, bet kuria kryptimi mums einant. Dėkui. Kągi, Žan Pol atvyko, jis klausimą užduos pirmasis. Žan Pol, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone valdytojau, jeigu būsite Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas, valstybių skola, kurią dabar matome ir sisteminė rizika, kuri kyla, jūsų vertinimu, vert, vertinant finansinę situaciją, kokia galėtų būti kita sisteminės rizikos priežastis? Uh, sweet, but... Trumpas klausimas, bet manau, kad sąrašas bus e, netrumpas. Svenas, žaliųjų vardu. Pone valdytojų, pone kandidatė, turiu klausimą dėl Europos sisteminės rizikos valdybos ir akademinės tarybos kai Europos, parlament, Europos parlamentas siūlė įsteigti tokią tarybą, buvo numatyta didelė atsakomybė reglamento 12 straipsnio trečioji dalis numato įgaliojimus ir pirmininko prašymu, jeigu jūs pat, būsite patvirtintas valdybos pirmininku, tuomet e, akademinė taryba gali pradėti veikti. Ar jūs plačiai vertinsite tuos įgaliojimus ir ar pasikliausite akademinę tarybą ir numatysite jos nepriklausomą darbą tam, kad akademinė taryba galėtų kelti tuos klausimus, kurios mm, nori. O galbūt leisite tarybai imtis pačiai iniciatyvų, iniciatyvos. Ar leisite tarybai skelbti darbo rezultatus kiek įmanoma. Tai yra patariamasis e, mokslinis komitetas. Jorginas Kliūt. Mano klausimas e, jau buvo užduotas. Aš galbūt e, tuomet užduosiu ir kitą. Neužduosiu kito klausimo, leisiu ponui Dragiai iš karto atsakyti. Ir dabar Klaudijo Morganti užduos paskutinį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė valdytojau. Dėkoju, kad e, šią popietę atvykote. Turiu du klausimus. Pirmiausia, dėl reitingo agentūrų. Agen, reitingo agentūros turi daug valdžios, daug galių. Ir realiai nėra beveik tarptautiniu mastu kontroliuojamos. Mano klausimas yra štai koks. Trys amerikietiškos reitingo agentūros iš principo valdo visą rinką. Nors Lehman Brothers žlugo ir Lehman Brothers gavo gerą reitingą iš tų agentūrų. Ar tai reiškia, kad reitingo agentūros pateikdamos nepatikimus ir netikslius reitingus e, turėtų susilaukti kažkokiu tai reakcijų? ir vertinant jų atsakomybę, kokių būtų galima imtis veiksmų tam, kad būtų užtikrinamas skaidrumas ir atskaitomybė tų agentūrų. Šiandien mes kalbėjome apie sunkumus, su kuriais susidūrėme praeitie, na, o Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas, Centrinio banko pirmininkas ar jis galėtų išvelgti pavojus, pavojus, kurie dar nekilo, bet jau grėsia. Pirmininkė, kągi, klausimai užduoti dabar, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pone Gozės. Atsakydamas jūsų klausimą, mašiau, kaip geriausiai būtų įvardinti sisteminius e, rizikos veiksnius, kurie dabar egzistuoja ir ką būtų galima padaryti, kad tos rizikos išvengtumėme. Tai yra geras klausimas, kuris iš principo iliustruoja nebaigtus darbus reformuojant finansinę sistemą. Pirmiausia, turime padaryti tai, ką sakiau, atsakydamas į ponios Ford klausimą. Reikia pasirūpinti, kad Bazelis 3 būtų visapusiškai įgyvendintas nuosekliai visame pasaulyje. Didesnis kapitalas, geresnės kokybės kapitalas. Likvidumo taisyklės, kurios nėra visapusiškai išanalizuotos, bet jos turi būti numatytos, kai bus atlikta poveikio analizė. Kitas dalykas - ką daryti su stambiamis, stambiamis sisteminėmis institucijomis, kurios yra atsakingos iš dalies beveik už visą tą padarytą žalą. Čia reikia dirbti trimis frontais. Pirmiausia, daugiau kapitalo joms, daugiau nei kitoms. Antras dalykas matyt, pats svarbiausias ir sudėtingiausias. Reikalinga sistema, kuria būtų galima suvaldyti didelę žalą, neleidžiant mokesčių mokėtėms už tai mokėti ir neiškraipant rinkos. Ir komisijos pasiūlymas yra pateiktas, man jis yra priimtinas, yra siūlomi trys etapai. Uh, Ir man atrodo, kad reiks apriboti nacionalinės jurisdikcijas šiuo klausimu, nes kai kurių klausimų neįmanoma išspręsti nacionalinių lygmenių reikalingas bendrijos lygmuo. Kaip suvaldyti žalą, kaip e, apsaugoti vienus kreditorius, o kitų neapsaugoti tie dalykai turi būti daromi vienodai visiems. Ir aišku, tai būtų labai svarbus žingsnis į priekį. Kitas, trečias darbų baras, kaip sustiprinti priežiūros institucijas, padaryti jas labiau nepriklausomomis e, bankų ir vyriausybių atžvilgių, nes tam tikrais atvejais e, priežiūros institucijos priklauso nuo vyriausybių. O kai vyriausybės turi viešų įmonių, turi valstybinių bankų, tada jau kyla rimtų problemų. Taigi jas reikia spręsti. Tai yra trys darbų barai, e, kur reiks dirbti ir sumažinti tokių stambių institucijų daromą, galima sukelti žalą. Kitas dalykas šešėlinė bankininkystė. Mes bandėme geriau reguliuoti, griežčiau, giliau reguliuoti tas institucijas, tačiau čia kyla pavojus, kad veikla persikels į šešėlinę rinką. Ir prieš keletą mėnesių buvo pradėta studija. Na ir matom, kad pirmiausia reikia šešėlinės bankystės parametrus nustatyti ir nuspręsti, kur link nukreipsime savo dėmesį. Ir labiausiai, daugiausia dėmesio reikia skirti šešėlinės bankininkystės kreditų tarpininkavimo veiklai. Pavyzdžiui, jeigu veikia bankas, nors realiai jis negali būti vadinamas banku, vis tiek turi būti taikomi, taikomos tos pačios taisyklės kaip ir normaliam realiam bankui. Jeigu ta pati rizika, tai ir reguliavimas turi būti toks pats. Būtent tą ir bandome dabar padaryti su šešėlinė bankininkystė. Na ir dar vienas rytis išvestiniai vertybiniai popieriai. Daugelis teigia, kad krizės, krizės metu ODC išvestiniai vertybiniai e, popieriai buvo didžiausias rizikos šaltinis. Tačiau po Lehman Brothers žlugimo iš vis nieko nežinojome apie išvestinių vertybinių, nebiržinių išvestybinių išvestinių vertybinių popierių situaciją, mastus. Taigi, pirmiausia, turime užkirsti tam kelią ir pirmiausia, bandėme centralizuotai, centralizuoti išvesnių vertybinių popierių priekybą, tam, kad priekyba vyktų centralizuotoje platformoje, kad žinotumėme, koks kapitalas, kokia, kokie kokia rizika, kaip tą riziką valdyti. Ir visi tokie dalykai, kuriuos dabar, reika, kuriuos reikalinga žinoti, 8-7 metais jų nežinojame. Ir centralizuota priekyba išvestiniais vertybiniais popieriais bus kur kas lengviau reguliuojama. Bet aišku, visais tais atvejais reikalinga kaupti informaciją konkrečiose institucijose, priekybos repozitoriumuose ir valstybinės institucijos turi turėti prieigą dėl politinės priežiūros ar kitų priežasčių prie tos informacijos. Ir būtent tose srityse mes turime daug padirbėti per ateinančius mėnesius. Ir lapkričio mėnesio viršūnių susitikime Paryžiuje didžiojo aštuntuko viršūnių sutikime bus pateikti pasiūlymai, bet reiks dar daugiau nuveikti, nes e, ištakos aiškios ir žinome, kokią, kokią kryptį reikia pasirinkti. Ir galime kovoti su tam tikrais interesais, tačiau turime būti aktyvūs. Kol kas e, visai neblogai, neblogų rezultatų pasiekėme. Atsiprašau, tikriausiai pirmininkė jau supykote kad taip ilgai kalbu. Dėl nepriklausomos akademinės tarybos, patariamosios tarybos, mano atsakymas dažnai yra štai koks. Tai, kad turime mokslinę akademinę tarybą, jos pridėtinė vertė glūdi jos nepriklausomume. Taigi mano atsakymas štai koks. Taryba turi nepriklausomai teikti patarimus nežinau, ar visiškai supratau jūsų klausimą dėl nepriklausomos patariamosios tarybos, kuri galėtų dirbti nepriklausomai. Angliškai. Patikslinsiu. Man atrodo, galiausiai visi angliškai Europoje kalbėsime. 12.3 straipsnis. Ten teigiama, reglamento nuostata, ten teigiama, kad taryba veikia paprašius pirmininkui. Jūs kaip potencialus pirmininkas, ar įgaliosite tarybą leisti jai spręsti, rinktis klausimus, teikti patarimus e, valdybai, ar jūs e, prižiūrėsite ir šiek tiek valdysite tą mokslininkų tarybą, ar leisite jiems prireikus skelbti, publikuoti darbo rezultatus? Mikrovaldymas ne mano darbo stilius. Esu iš universiteto ir žinau, koks yra vertingas nepriklausomas patarimas. Būtent e, mokslinė taryba, jos stiprioji pusė ir glūdi tame, kad ji yra nepriklausoma. Dėl publikavimo tai bus bendras sprendimas, kolegiškas sprendimas kartu E, primsime sprendimą. Aš netmetu tokios galimybės, bet e, išklausysiu ir kitų valdybos narių to klausimu. Ačiū. Ponas Mor, Mor, Morganti. Ponas Klutė ką tik pakartojo, patiksino savo klausimą. Kredito reitingo agentūros, jų patirtis buvo labai kritikuojama, plačiai kritikuojama krizės metu ir net po krizės. Buvo imtasi daug priemonių Junktinėse Amerikos valstijose, taip pat Europoje, kad būtų išvengta tokių akivaizdžių intereso konfliktų e, kredito reitingų agentūrų darbe. Na ir dabar siekiama didesnio skaidrumo, yra visiškai atskiriama patariamoji funkcija nuo reitingo e, darbų ir taip toliau ir panašiai. Vykdomas e, projektas dabar, kurio pavadinimas kaip atsikratyti reitingo agentūrų. Na ir čia vertiname tris kategorijas - reguliuotojus, investuotojus ir emine, emitentus. Na ir įstatymuose kai kurių valstybių statymuose buvo neleista pasitelkti tais reitingų rezultatais. Tačiau panašu, kad tai nebus vienintelis įmanomas būdas rizikai vertinti. Aišku, mes vertiname, atsižvelgiame į reitingo agentūrų reitingus, tačiau turime ir savo, valdyboje turime ir savo būdų, kaip įvertinti įvairių institucijų ir bankų riziką. Aišku, pagrindinis tikslas yra apsispręsti, kas yra rizika, o kas nėra rizika ir su kokia rizika yra susijęs vienas ar kitas turtas. Na ir mes su investuotojais e, jau to patyrėme. Ir instituciniai investuotojai ypatingai jie domisi reitingais, nes dažnai neturi patys galimybių, gebėjimų rizikai įvertinti. Ir toks vat, reitingas yra labai lengvas būdas sprendimą priimti, nors jis, tas reitingas gali būti tikrai toli gražu netobulas. Taigi tikslų turime, kaip reguliuotojai, pasinaudoti kiek įmanoma savo rizikos vertinimo gebėjimais. E, Ta padaryti nėra lengva, bet žinome, kaip tą padaryti galima. Ačiū. Uh, that, that... Ačiū labai. Tuo ir baigsime klausimų ir atsakymų sesiją. Jums pridėrėjo pasakyti baigiamąjį teiginį, bet nežinau, ar dar yra ką pridurti po dviejų su pusę valandos. Jeigu turite dar ką pasakyti, tai žodis jums. Na, mano baigiamasis teiginys bus labai trumpas. Iš tiesų, pirmoji šiandiena yra man patirtis demokratinio atskaitomumo. Iš tiesų, man buvo labai įdomu ir daug ko išmokau ir tikrai vertinsiu šitą patirtį. Tad esu dėkingas už visus mano užduotus klausimus. Ačiū. Ačiū labai. Jeigu viskas vyks sklandžiai, tai mes jūs čia matysime kokius šešis kartus per metus, tai priprasite prie tokios patirties. Dabar procedūra bus tokia. Iš salės turi išeiti visi išskyrus Europos parlamento narius ir asistentus. Tad penkių minučių pertraukėlė bus, kad frakcijos galėtų apsitarti tarp savęs prieš tai, kai grįšime vėl prie bendros diskusijos.